So, ich hoffe, alle sind wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Tikiuosi visi puikiai pailsėjote per vasaros atostogas. Ir dabar pradedame antrąjį pusmetį, taip vadinamais, ne visai pusmetis jau. Nors ir nedaug mūsų susirinko, bet jau po 9 valandos, taigi pradėsiu. Vėluojančių nebelaukiame. Ir turiu pasakyti, kad dėl struktūrinių reformų klausimas buvo atidėtas. Dėl to, kad pranešėjas negalėjo atvykti, visos kalbos numatytos kalbų režime, vertimo režime, išskyrus gėlų ir kroatų. Dar turiu pasakyti, kad Timas Akeris prisijungs prie mūsų kaip tikrasis narys ir Pikolins kaip pakaitinis narys. Jeigu esate čia su mumis, sveiki prisijungę. Rytoj vyks klausimas nuo 9 valandos iki 10.45 dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo skaitmeninėme amžiuje, o nuo 15 valandos iki 17.30 dar apie socialinės teisės turėsime klausimą. Dėl įgūdžių darbo tvarkės dar Ample Cult komitetai 8 rugsėjo rengia jungtinį posėdį, klausimą. Taip pat reikia pasakyti, kad e, MPL komiteto atstovai prieš pat vasaros atostogas, tiksliau, gegužės dar mėnesį vykome į Slovakiją, susipažinome su situacija ten, su šalies raida, sustikome su darbo reikalų ministru, kuris ir po piet šiandieną dalyvaus mūsų posėdėje kalbėjomės apie Slovakijos būsimą pirmininkavimo laikotarpį, jis mums prioritetus ir pristatys, taip pat šiandien ataskaitą to vizito rasite dokumentų paruoštų šiam posėdžiai aplankę. Dar vienas dalykas, kas man atrodo svarbu, tai reiks pakartoti ir tiems, kurių dabar čia nėra, bet kurie turėtų tą informaciją taip pat išklausyti. Šešėlinių pranešėjų susitikimai negali vykti be šešėlinių pranešėjų. Taip įvyko vakar. Numatę buvome posėdžiauti, bet e, buvo tik frakcijų atstovai, kurie nuolat kalbėjo mums apie tai, kad reikės dar susitikti su tikrais šešėliniais pranešėjais ir iš jų dar šį bei tą sužinoti. Tad prašyčiau kad dirbtume kitaip, nes dabar tik švaistome laiką. Dėl tos pačios priežastys, kad laiko per nelik daug neturime, manau, turime pradėti dabar jau dirbti, kitaip nespėsime visų klausimų išnagrinėti. Posėdžių protokolai, jeigu žies 30-osios ir birželio 21-osios dienos pateikti yra, jeigu prieštaravimų nėra, juos tvirtiname. Ir dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas 17-20 metų struktūrinių reformų rėmimo programos sudarimas. Savasogor yra pranešėjas žodis jam. Ačiū, kalbėsiu angliškai kai dirbome su šiuo pranešimu, e nusprendėme, kad valstybės narės turi atnaujinti savo sistemas, kad būtų sukurtos tinkamos struktūrinės reformos siekiant e, atgaivinti Europos ekonomiką. Tai buvo toks įsipareigojimas valstybių vyriausybių vadovų prisimtas ir valstybių narių prisimtas įsipareigojimas atsižvelgiant į strategiją Europą 2020 bet tų tikslų dar nėra pasiekta. Dar vienas pažadas buvo štai koks. Dar vienas pažadas irgi nebuvo įgyvendintas, nes daug valstybių narių neturi tinkamų žmogiškų išteklių, e, kad būtų įgyvendintos struktūrinės reformos. Dėl to pranešimo projekte remiama, remiamas komisijos pasiūlymas sukurti struktūrinių reformų paramos programą, kurios pagalba tokios valstybės narės gautų paramos ir sukurtų sveiką ekonomikai aplinką, kur būtų pakankamai įgūdžių ir užimtumo galimybių, kad pagerėtų piliečių gyvenimo standartai. Aš sutinku su tuo, kad nėra lengva surasti programos finansavimo šaltinius ir sanglaudos politikos lėšų panaudojimas šiuo atveju yra siūlomas. Na ir pagal naują sanglaudos politikos sistemą, tikėt, gali atsitikti taip, kad finansavimas bus mažesnis nei buvo tikimas ir taip pat aš suprantu, kad gera valdysena yra būtina sąlyga, norint pasiekti sanglos politikos tikslų, norint veiksmingai panaudoti struktūrinio, struktūrinio investicijų fondo lėšas. Mano vertinimu, tos reformos, kuriomis būtų, finans, kurio, kurios būtų finansuojamos iš programos, turi leisti tinkamai panaudoti sanglos politikos investicijas pagerinant ir įsisavinimo mastus. Iš šešių pakeitimų, kuriuos aš pateikiau komisijos pasiūlymu, aš norėčiau išryškinti štai ką. Kaip žinia, sanglaus politikos reikalavimai dėl partnerystės principų, principo griežtai tariant negalios šiai programai, bet vis tiek, man atrodo, labai svarbu pasiūlyti pakeitimą tam, kad atitinkamų konsultacijų rezultatai būtų apsvarstomi komisijos. Tokiu būdu būtų numatyta galimybė reformų srityje surasti tinkamą konsensusą tarp įvairių partnerių. Taip pat, kad valstybės narės jaustų nusavybę už, nusavybės jausmą, jaust, jaustųsi atsakingos už tas reformas. Ir dėl to techninė parama turi būti teikiama per susitarimus, kurie pasirašomi tarp komisijos ir valstybių narių. Kitame pakeitime aš siūlau, kad daugiametės darbų programos tvirtinimas, kur išdėstomi planai ir tikslai, čia komisija šiuo atveju turėtų deleguotusius aktus naudoti, o ne gyvenimo aktus. Na, o parlamentas 2012 m. ataskaitoje pranešime jau labai aiškiai pasisakė apie deleguotųjų ir gyvenimo aktų naudojimą, turint omenyje, kad priemonės, kurių pagrindų renkamasi, re, re, renkamės, siekiami atitinkami tikslai, kad tos priemonės būtų tvirtinamos per deleguotusius aktus. Vertinant šią programą, e, vienu pakeitimu mes prašome, kad komisija būtų paskelbtų gyvendinimo metinės programas. 18 pakeitime konkrečiai yra kalbama apie regioninės ir vietos valdžios institucijų įtraukimą, nes jos irgi galėtų valdyti ir tvarkyti techninę paramą. Kalbant apie bendrus programos tikslus, labai svarbu paminėti sąraše ir tai, kad būtina siekti įtraukaus augimo ir darbo vietų kūrimo, kad būtų galima kovoti su skurdu ir skatinti socialinę įtraukti. Nacionalinės techninės paramos išteklių perkelimo atveju, man atrodo, labai svarbu pažymėti, kad ištekliai, kurie, tos lėšos, kurios bus perkeliamos, kad jos būtų naudojamos siekiant specifinių lėšų efektyvaus panaudojimo. Tokiu būdu, nes priešingų atveju nukentėtų patys tikslai, kalbant apie rodiklius. 15 straipsnėje, kur kalbama apie stebėseną ir vertinimą, reikalaujama, kad būtų prižiūrimas e, finansuojamų veiksmų gyvendinimas ir kita vertus, kalbant apie specifinius programos tikslus, kad būtų prižiūrima ar pasiekti ir šie tikslai. Kad e, rodiklių priede būtų atspindėti atitinkami e, reikalavimai. Aš atskyriau tam tikras, išskiriau tam tikras kategorijas. Pirmiausia, tai yra rodikliai dėl veiksmų įgyvendinimo, o kiti rodikliai būtų susijęs su programai skirtų tikslų įgyvendinimu. 52-60 šie pakeitimai apie tai kalba. Taip pat aš siūlau įtraukti tuos rodiklius šalia tų specifinių tikslų, dėl kurių susitarė naudos gavėjai. Ir tiekėjai. 44 pakeitimas apie tai kalba. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė e, klausimus ir komisijai ir dėkoju už atsakymus ir aš manau, kad dabar situacija yra iškesnė ir aš laukiu tolesnių, e, tolesnio indėlio iš kolegų ir šešėlinių pranešėjų pusės. Dėkoju. Ačiū kolegai Sogor. Dabar šešėliniai pranešėjai, pirmiausia, Juta Steinvuk, SRT frakcija. Ačiū. Ir aš tikiuosi, kad e, stumsimės pirmin ir po vasaros atostogų konstruktyviai bendradarbiausime. Pana Gutierės, atstov, Pana Gutierės atstovauju čia, jis turėjo Ispanijoje būti tiesiog šiuo metu ir jam leidus pristatau e, jo pastebėjimus dėl šio pranešimo pagal 42 e, sprendimą yra čia numatyta įgaliojimų vietos ir regioninės valdžios institucijoms, tačiau mm, nesinorėtų, kad komisija įgytų vien tik papildomą priemonę, papildomų galių įgyvendinti valstybėse narėse savo numatytas reformas reikia socialiai atsakingas reformas vykdyti, ne tiesiog reformas. Ir visą tai darant reikia elgtis skaidriai ir visos programos turi būti gerai apsvarstytos, patvirtintos nacionalinių parlamentų, priežiūros institucijų, vietos valdžios institucijų. Na, baigiant dar dėl finansavimo Europos techninės pagalbos paramos fondui galėtumėm pritarti, bet nesinorėtų, kad e, lėšos e, būtų perkeliamos iš nacionalinių programų čia. Taigi, e, ponas Argutierės norėtų dešimtą straipsnį išbraukti iš pasiūlymo. Jeigu taip ir vyks, tuomet galėsim šią iniciatyvą paremti. Ačiū pono Sedžio Gutierės vardu ir su nekantrumu laukiame tolesnio darbo. Ačiū. Puikus laikas, tik dvi minutės. Dabar EKR frakcija. Makintaja. Ačiū, ponia pirmininkė. EKR frakcijos vardu aš norėčiau pasveikinti šį pranešimą. Palinkėti jam sėkmės. Manau, kad turime užtikrinti, kad būtų užtikrintas lankstumas valstybėms narėjams. Šis rytis yra labai svarbi, nes yra įvairių poreikių, įvairių aplinkybių, kurios skiriasi valstybėse narėse. Ir mes turime leisti joms siekti, e, vertinti ypatingas savo sritis, jų savo poreikius manau, kad turime mažesnį biudžetą, todėl prioritetų nustatymas ir skiriant daugiau dėmesio svarbiausiams aspektams yra dar reikšmingiau negu anksčiau. Pavyzdžiui, man atrodo, šeštoje dalyje kalbama, kad šeši milijonai bedarbių jaunimo tarpe galėtų pasinaudoti už, užimtumo iniciatyvą. Tačiau reikia užtikrinti, kad darbo programos kažką leistų pasiekti prieš skiriant daugiau pinigų. Manau, kad reikia įvertinti tai, kas pasiekta, kokie yra tikėtini rezultatai, nes jau yra e, jaunimo e, užimtumo iniciatyvai, jau yra skirti pinigai. Taigi, e, čia yra sritis, kur įvairios valstybės narės turi skirtingų prioritetų ir skirtingai naudoja lėšas. Todėl aš norėčiau tiesiog užtikrinti, kad būtų prioritetinį nustatymą, nustatymą valstybės narėse, tai kas būtent joms svarbu, ir e, numatyti lankstumą, kad valstybės galėtų e, spręsti tas problemas, kurios joms realiai e, kyla. Na, o šiaip pranešimui labai noriu pritarti ir lauksiu tolesnio darbo. Ačiū. Dabar Marian Harkin turėjo kalbėti. Marian Harkin turėjo kalbėti, tačiau jos nėra salėje. Toliau panas Skėliotis turėtų kalbėti, jo nėra taip pat. Toliau pana Rankė. Ačiū, pirminkė, aš taip pat noriu pa, palinkė, pa, pa, pasidžiaugti sugrįžusiais visai po atostogų, tikiuosi visi gerai palsėjote ir pasirengę dirbti. Aš pasakyčiau, kad kadangi tai yra pasiūlymas, kuris aptariamas įvairiausiose komitetuose, mes, užimtumo komitetas, turėtume ieškoti tos pridėtinės vertės per savo pakeitimus. Patirtis Graikijoje ir Kipre rodo, kad tokios paramos programos būna sėkmingiausios, jeigu jos e, skirtos tvarioms investicijoms. Jeigu pažvelgsime į audito rūmų ataskaitą, taip pat ir prisiminsime diskusijas, kurios vis dar vyksta Graikijoje su struktūrinės paramos tarnybomis, mes turėtume siekti būtent veiksmingiau panaudoti sanglaudos fondus ir stiprinti kovas su skurdu, stiprinti socialinės apsaugos sistemas ir taip toliau ir taip toliau. Tuo pat metu aš manau, kad šis pasiūlymas turi daug pavojų. Bet tai negali būti priemonė, kuri naudojama pakirsti socialinės apsaugos sistemas, socialinės apsaugos sistemas valstybės narėse ir primesti tam tikros politikos priemonės privatizavimo, liberalizavimo būdu. Reikia skaityti labai e, atidžiai visas pasiūlymo detalės, e, kad jis būtų toks, e, kad valstybės narėms padėtų gerinti sanglaudos fondų įgyvenimą. Mūsų frakcija norėtų pabrėžti tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti struktūriniams fondams. Šiuo metu pasiūlymas yra labai plačios taikomos ryties, norėtume daugiau dėmesio skirti struktūriams fondams, tvarioms investicijoms, kad būtų sustiprintas Europos solidarumas. Ir antra, demokratinė atskaitomybė, kas buvo minėta, ir partnerių įtraukimas, pilietinės visuomenės įtraukimas, skaitant vietos, regionų veikėjus. Tai yra labai svarbu. Tai neturėtų būti priemonė, kuri leistų Europos komisijai primesti reformas Tai turėtų būti priemonė padedinti dirbti iš apačios ir e, padedinti rinkti diskusijas tame pačiame ligmenyje, kad e, būtų pasiekta sėkmė. Norėtume eiti tokią e, linkmę ir lauksime diskusijų su pranešėju. Manau, kad mūsų komitetas turėtų garsiai kalbėti šioje diskusijoje vykstančioje įvairiose komitetuose. Ačiū. Dankeschön, jetzt Laura Agea. Ačiū toliau, Laura Agea. Ačiū pirmininkė, labas rytas kolegos. Mes neprieštaraujame idėjai turėti tokią priemonę, mes prieštaravome tikslui, kurios siekiame šią priemonę. Atnaujinti programą, ir propaguoti struktūrinės reformas, na, mes žinome, koks turėtų būti galutinis tikslas. Tiesiog primetimas priemonių būtų žalingas. Tai būtų išteklių švaistimas. Šie ištekliai turėtų būti naudojami paskatinti ekonomiką. Deja, nei komisija, nei kiti valstybės narėse to neižvelgia tokios šalies, tokių šalių kaip Graikija ir Kipras patirtis, kai joms buvo primestos griežtos taupimo priemonės, puikiai tai suvokia. O techninė parama struktūrinių reformų gyvendinimui turėtų būti pamoka, kuri turėtų mus e, turėtų mums leisti suprasti, kad e, tai neturėtų, tai kas vyko neturėtų pasikartoti. Aš manau, kad tokia priemonė nėra naudinga, nes struktūrinės, vienintelės struktūrinės reformos yra tos, kurios leidžia investuoti viešas lėšas, kurios būtų naudingos visiems. Tai yra vienintelis tinkamas būdas į priekį, kad e, valstybės narės atgaivintų e, ekonomiką, investuodamos į mokslinius tyrimus, vystimas, e, tvarę infrastruktūrą, viešuosius darbus. Žinome, kas įvyko vėl prieš keletą dienų, net mano tėvinėje Italijoje reikia iš naujo e, paspartinti investicijas, kad būtų išvengta nelaimė ateityje. O ne tiesiog palaidoti 300 žmonių vien dėl to, kad e, nieko nebuvo padaryta, kad e, būtų tos investicijos vykdomos. Nes kitaip mokyklos tiesiog grius kaip kortų nameliai. Mūsų pozicija yra visiškai aiški. Mums reikia veiksmingų priemonių. Tokios politikos, kuri mums padėtų kurti tikrąją vertę, mažinti šalių įsiskolinimą, o ne primesti tokias e, nelaimės keliančios reformas visiems narėms. Ačiū, toliau turėtų kalbėti Dominik Merta, bet jo nėra. Ar kas nors kiti norėtų kalbėti? Tomas man, prašom. Dėkoju. Tikrai labai pritariu tam, kad e, nus, numatyti prioritetus yra svarbu. Jaunimo iniciatyva, pavyzdžiui, e, daug kur tikrai labai vėlai pradėta taikyti ir būtų buvę geriau, jeigu tas būtų, padaryta, būtų buvę padaryta anksčiau. Mm, man regis, tokius veiksmus visada reikia numatyti savo laiku ir įvertinti, kas mums yra svarbu, kas yra mums prioritetai ir kad tai būtų būtent įgyvendinama, o ne tik šiaip apie tai kalbama dėl to, kas buvo pasakyta apie Italiją ir apie struktūrinių reformų vykdymą ten. Taip, iš dalies tiesa. Ir taupyti be abejo šalis turi, bet yra ir kitų pavyzdžių, kur šalis smarkiai taupyti turėjo, bet e, pažanga padarė. Taigi, priemonės turi būti adekvačios, bet tai neturi reikšti begalinio taupimo vien tik tai. Visada turi būti numatyta perspektyva ir, ir investicijoms. Ir dar labai sutikčiau su kolegė Rankė. Negalime leisti, kad e, socialiniai aspektai būtų kvestionuojami. Taip visada yra taip, kad e, žmonėms rūpi būtent socialinės reformos, socialinės garantijos ir čia jie visiškai nenori, kad būtų taupama. Todėl manau, kad dar kai kurios pakeitimus pavyks padaryti pasiūlyme, kad e, socialinės reformos nepatektų taikymas srity. Ar bus daugiau norinčių pasisakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau keliomis mintimis su kolegomis pasidalinti ir pažiūrėsime, gal čia ir pranešėjas mums pagelbės, gal daugiau informacijos mums apie tai pateiks. Ir taip pat mes siūlysime pakeitimus. Iš pradžio sakėte, kad tai labai sudėtingas procesas. Tiesa, prieš um, labiau gilinantis į tą procesą, aš norėčiau pasakyti, kad matyti ir dėrybos iš tiesų bus labai sudėtingos. Uh, Na ir pirma mintis dėl e, turinio. Mes kalbame apie tai, kad reikalinga valstybėms narėms teikti paramą, kad jos galėtų geriau gyvendinti struktūrinės reformas. Bet čia egzistuoja ir politinis komponentas, ir politinios valios klausimas. Tai gali, čia gali kilti atitinkamas konfliktas, teikiant tokią paramą. Tai aš norėčiau žinoti štai ką, turint omenyje, kad valstybės narės laisvanoriškai pasirašo tą programą, tai kokias turės garantijas ES būtent, kad nebus mokama galybė ekspertų, kurie vyks į valstybės narės ir gelbės, pagelbės joms įgyventi struktūrinės reformas. Reikalinga tinkamai panalizuoti procesą ir na, tokiu būdu padėti valstybėms narėms įgyventi reformas, bet kartais, pavyzdžiui, šalies vidaus politika gali tam priešintis. Ir galiausiai tada gausis taip, kad valsty... ES mokės už, e, ta, už tuos orientyrus tiems ekspertams, kai naudos tai visiškai ne, neduos. Ir kai bus pradėtas procesas ir jau bus į investuota, nebūtinai tais rezultatais pasinaudos valstybės narės. Aišku, mes negalime kištis į, šal... į valstybės narės suverenumą, ji laisvanoriškai pasi pasirašo tokius susitarimus e, tam tikrose srityse ir čia kalbame apie socialinį saugumą, pensijų sistemą, viešai sektorių. Tačiau, kaip sakiau, turime labai atsargiai vertinti programą, jos kiekybinius elementus ir kokybinius elementus. Ir taip pat manau, kad kai jau bus įgyvendinta ši programa, Na, dabar gal sunku viską numatyti, bet kai ji bus jau įgyvendinama, mums reikalinga bus internetinė platforma, kur galėtumėme dalintis geriausią praktiką. Dėkoju. Ačiū, ar bus dar norinčių pasisakyti? Jei ne, kviečiu pasisakyti komisijos atstovę, pana Mary McCarthy. Ir iš karto steikiu jai žodį. Um, thank you all very much. Ačiū Jums už pranešimą ir vertinimą ir, ir išsakytas pastabas. Mes perskaitėme pranešimą ir, aišku, lauksime tolesnių diskusijų, kai bus vėliau aptarinėjamas pranešimas įvairiuose kituose komitetuose. Mes labai atidžiai stebėsime tas diskusijas. Ir tai E, kokios mintys išsakomos įvairiuose komitetuose ir laukiame tolesnių diskusijų apie šį pasiūlymą. Dėkui. Ačiū ir dabar. Panas pranešėjas savo saugo. Aš irgi noriu padėkoti visiems už komentarus ir pastabas. Gerai, kad išsakėte savo nuogastavimus susijusius su reformų vykdymu ir be abejo reikės dar padaryti pakeitimus, kad bendravime susitarime būtų tai numatyta. Reikia dar taip pat pabrėžti, kad lėšų perkelimai yra vykdomi visiškai laisvanoriškų pagrindų ir visiškai pritarčiau kolegį Renkę iš Žaliųjų frakcijos. Tikrai norime, kad e, priemonė būtų veiksminga, kad nedidėtų, kad ne tik būtų mažinamas nedarbas, bet taip pat ir e, socialinė įtrauktis didinama. Taigi dar kartą ačiū visiems už indėlį į diskusiją. Ačiū. Tada atkreipsiu tik tai dėmesį į tai, kad rugsėjo 7 diena yra galutinis terminas teikti siūlymus dėl pakeitimų. Iki vidurdienio galėsite tai daryti. Spalio 20 dieną komitete balsuosime dėl šio pasiūlymo ir toliau lakučio 8 dieną svarstysime jį. Dabar ES 17 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai, aš pats esu nuomonės referentas, taigi ir suteikiu savo žodį. Kelios pastabos. Iš pat pradžių Liepos 20 dieną taryba pateikė mums e, savo poziciją dėl būsimo biudžeto. Diplomatiškai suformuluosiu, labai apgailestauju, kad dėl to, kad tarybai pavyko ir taip jau sumažintus komisijos skaičius dar šiek tiek sumažinti ir investicijos į augimą ir užimtumą panašu, kad negalės būti vykdomos taip, kaip norėtumėm, nes biudžetui numatyta mažiau negu kad e, prašėme jau keletą metų iš eilės. Net nereikia tikriausiai vardyti bedarbių skaičių valstybėse narėse, paminėsiu tik vieną rodiklį daugelyje šalių jaunimo nedarbas yra viršijęs gerokai 30 procentų, kai kur netgi artėja prie 50. Ir dažnai per įvairius renginius pasisakydami politikai kalba apie tai, kad reikia mažinti jaunimo nedarbą, tačiau kai reikia imtis realių veiksmų, valstybių narių atstovai taryboje nesutinka skirti tam papildomų išteklių ir man atrodo, kad pagaliau atėjo metas e, pasiūsti aišku signalą, kad mes kovosime su, su jaunimo nedarbu, su socialinė atskirtimi ir, ir visa tai turi be abejo atsispindėti ir formuojant biudžetą. Reikalaujame sanglaudos ir toliau nepaliaudami, o dabartinė tarybos pateikta pozicija visiškai nepriimtina to požiūriu. Ypač jeigu pasižiūrėsime į tai, kad e, augimo, užimtumo, jaunimo, nedarbo, tokių problemų sprendimui nenumatyta užtektinai lėšų komisijos siūlytame biudžeto projekte. Mes, parlamentas, per biudžeto komitetą, kuris yra atsakingas už šį klausimą, turėtumėm siekti kiek įmanoma geresnio rezultato darybų metu, nes yra visiškai aišku, kokie turėtų būti prioritetai, jie yra nuolat pabrėžiami ir negalime leisti, kad būtinos įvairios e, su saugumu susijusios priemonės uh, mažintų kitoms rytims, kaip kad užimtumas ir kiti svarbus klausimai skiriama biudžetą. 14 bandomųjų projektų ir 5 paruošiamosios priemonės yra numatytos pagal projektą. Mes dėl kai ko jau vakar kalbėjomės, bet kaip ir jau minėjau, nepakanka čia numatytų išteklių, balsavimo sąrašas gana ilgas ir tikimės, kad per tolesnius darybų etapus dar šitą pasieksime. Daug iš tiesų bandomųjų projektų numatyta, nebūtinai visi bus tokie jau naudingi. Ir ne visada galime tikėtis, kad visi uh, etapai bus įgyvendinti. Vakar su šešėliniais pranešėjais susitikę sutarėme, kad galima būtų dar tris bandomosius projektus prijungti ir sudaryti tokį jų bendrą paketą. Tikiuosi, kad pritarsite ir tam klausimui ir jau sprendimui. O dabar atėjo laikas kalbėti šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia APP e frakcijos vardu kalbės Taivedas Kasa. You, Ačiū pirmininkė, labas rytas. Taip mums pavyko susitarti dėl tam tikrų kompromisinių pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti. Mes APP e frakciją remsime A kompromisą, nes manome, kad ši iniciatyva yra labai svarbi ir jai, reikia, jaunimo iniciatyva yra labai svarbi ir ją reikia remti. Taip pat sutinkame su C kompromisu, tačiau mes negalime pritarti B kompromisui, nes manome, kad jeigu skirsime daugiau lėšų bandymui analizuoti situaciją, tai čia tik tai lėšų švaistimas. <clears throat> Turime užtikrinti, kad tinkamai veiktų mūsų agentūros, dėl to pritarsime visiems pakeitimams, kur kalbame, kalbame apie tai. Ir taip pat e, turime toliau teikti paramą visoms programoms, kur siekiama kovoti su nedarbu ir kurti darbo vietas. Aš manau, kad tikrai su šešėniais pranešėjais vyko neblogos diskusijos. Dėl bandomųjų projektų sutinku, kad susitarėme dėl vieno paketo. Dabar kiekviena frakcija pasirinks savo favoritą, favoritinį projektą dėl C kompromiso. Tai mes tikrai jam visapusiškai pritarsime. Dėkoju. Ačiū. Socialdemokratų frakcija, ponas Pirinskis, bet jo nėra salėje, tada žodis Jutai Štainruk. Aš gan trumpai. Man atrodo, kad pranešėjas iš esmės akcentavo tuos dalykus, kurie priimtini socialdemokratams. Per daug yra apkarpytos lėšos užimtumo <clears throat> biudžeto eilutėse, ką siūlo taryba dabar padaryti. Ir tai iš tiesų neprimtina ir neatsakinga, turint omenyje, kokia situacija yra valstybėse narėse. Taigi mūsų biudžetas 17 metams yra labai ribotas ir socialdemokratai siūlo nemažai pakeitimų Viename kalbama apie kovą su jaunimo nedarbu. Na, lengva kalbėti apie tai, bet reikia investicijų, reikalingos realios investicijos į užimtumo priemonės. Dėl bandomųjų projektų mes manome, kad kategorijos tų bandomųjų projektų yra kaip ir neblogos, tačiau kova su vaikų skurdu ir vaikų garantijos būtų nebloga mintis, kuriai mes pritartumėme. Suvait, supuots, tenka. Tai tiek, ačiū. Toliau kalbės Ulrike Trebezijus. Ačiū, ponė pranešėjau. Mano frakcijai pasirodė, jog biudžeto projektas nukreiptas tinkama linkme. Komisija uh, į finansinės perspektyvos e, tam tikrus parametrus atsižvelgia ir stengiasi kiek įmanoma geriau įvertinti lėšų poreikį, taip pat e, atskirų, atskiroms pozicijoms e, skiriamas dėmesys deramas, juk yra nuolat skundžiamas jaunimo nedarbo dideliu ir apskritai jaunimo padėtimi ES, tačiau vien tik skirti lėšas papildomas nepakanka, reikia numatyti konkrečias reformas, nacionalinės reformas taip pat valstybėse narėse ir žiūrėti į tai, kokį poveikį visą tai daro rinkoms, darbo rinkai. Taigi ne vien komisija yra pagrindinis veikėjas čia. EKR er frakcija mano, jog reikėtų, jog nereikėtų numatyti dar didesnių įsipareigojimo signavimų ir matyti jau aiškiai, kad komisija išnaudojo visą veiksmų laisvę, kiek yra skirta. Taigi tiesiog reikia kai kurias pozicijas mažinti, kitur padidinti skaičius ir taip siekti balanso. Ir manau, kad EKR frakcijai tuomet tai ir bus tinkamas projektas. Ačiū. Alde frakcijos vardu turėjo kalbėti ponia Harkin, bet jos salėje nėra. Dabar GUNGL frakcijai turėjo atstovauti ponas Lierik, jo irgi nėra. Toliau. Irgi nematau salėje kitą atstovą, tuomet Rainkė. Ačiū pirmininkė, daugelis dalykų jau paminėta, aš tik tai norėjau pakalbėti apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, nes tai buvo labai svarbus projektas, ypač šiam komitetui per praėjusią kadenciją. Manau, kad visi turime, kad nenorime, kad pinigai tiesiog būtų išleisti, grinai tam, kad būtų išleisti, turi būti tikras vertinimas, tačiau aiškiai reikia suprasti, kad mes norime europinių garantijų finansavimui, kurti testinumą ir saugumą paramos galėjams atitinkamose šalise, todėl labai svarbu suformuoti griežtą poziciją dėl to, kad būtų tęsiamas jaunimo užimtimo iniciatyvos finansavimas, aišku, pakoreguojant tam tikrus projektus, nes, kaip čia buvo minėta, kai kuriuose valstybės narės programos pradėtos gyveninti gana vėlai, lėšų įsisavinimas užtruko ilgiau negu tikėtasi, tačiau ypač e, turint galvoje tai, mums reikia didžiai vertinti, kas veikia, kas neveikia, pagerinti tas programas, bet išlaikyti tą finansavimą ir siūsti aišku signalą iš komiteto ir parlamento, kad mes norime rengti, remti nedarbą neturintį jaunimą, tose šalise, kur jaunimo nedarbas pasiekė baisų lygmenį. Todėl aš manau, kad tai yra labai svarbus pakeitimas. Ačiū. FDD nepaskyrė jokio šešėlinio pranešėjo. Dabar ENF, Mara Bicoto. Jos nėra. Dabar iš Ample generalinio direktorato komisijos atstovė. Prašome. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui už išreikštas nuomonės. Mes pritarėme kai kuriems jūsų nuogastavimams dėl tarybos siūlomo finansavimo mažinimo ir mes iš tikrųjų galėtume dar toliau įgyvendinti kai kurias iš mūsų programas, įskaitant e, paramos eilutės. Kita vertus, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija įvertina tą faktą, kad jos pasiūlytas biudžeto projektas buvo gana atsargiai įvertintas ir subalansuotas ir pagal mūsų prielaidas buvo atsižvelgta į panaudojimo įsisavinimo pajėgumus, bendrą valdymą. Palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu 7-13 metų ir dabartiniu 14-20 metų laikotarpiu pagal gaunamas paraiškas ir tas išvelgiant į naujas e, šio laikotarpio taisyklės, nemano, kad reikia papildomo asignavimų, palyginti su tuo, kas prašoma biudžeto projektuose. Todėl norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, kad mes pripažįstame, kad tai yra problemų Europoje susijusių su augimu, užimtumu. Mes, aišku, dėl to nesiginčiame, tačiau yra įsisavinimo pajėgumo apribojimai, yra taisyklės, kurios valstybės narės, kurios kur valstybės narėms nesiekia įgyvendinti dėl bendro valdymo ir taip toliau. Taigi, skirti daugiau asignavimų nebūtinai padės išspręsti visas jūs minėtas problemas, kurios yra realios, tai būtent nedarbas, integracija, skurdas. Tiesiog norėčiau pabrėžti tos faktus, Mes suprantame jūsų paramą ir jūsų nuogastavimus, tačiau nebūtinai reikalingos papildomos asignavimus skirti. O jeigu daugiau bus lėšų mažinimo, tai aišku, sudursime su problemomis. Jeigu nesulauksime daugiau asignavimų e, įsipareigojimams, tai negalėsime didinti ir mokėjimo e, asignavimo. O dėl naujų asignavimų įsipareigojimams aš negaliu pareikšti pozicijos šiandien, nes, kaip žinote, pagal pradinę daugiametę programą sprendimas reglamente buvo toks, kad visą tai reikia įvertinti per vidinę laikotarpio peržiūrą. Ir komisija kol kas nepris, nepriemė pozicijos dėl vidutinė laiko tarp peržiūros, tai turėtų būti padaryta artimiausioje ateityje, tad šiuo metu negaliu pateikti jūsų komisijos, jūsų komisijos nuomonės. Aišku, ši programa yra labai svarbi. Man, kad e, ši programa, jaunimo užimtumo programa e, padėjo pasiekti rezultatų, tačiau dėl įsipareigojimo asignavimu 17 metams negaliu pateikti kol kas savo nuomonės, nes komisija nesuformavo pozicijos dar. Kiti du dalykai, dalykai kuriuos atkreipti noriu dėmesį būtent dėl kitos programos komisija nusprendė subalansuoti skirtingas kryptis mikrofinansavimo labui. Čia matome daugiau poreikių, daugiau paramos negu progreso sritis, todėl čia buvo tam tikras sumažėjimas ir vienas pakeitimas ragina didinti asignavimus progreso pusėje. Tačiau negalime abiejų e, krypčių didinti, todėl mes pasirinkame mikrofinansavimo pusę, pusėje skirti finansavimo daugiau, kur yra paklausa didesnė. Dėl agentūrų Kaip žinote, nusaisto komisijos komunikatas paskeltas 13 metais dėl išteklių ir ypač darbuotojų e, etatų agentūrose. Taigi galima tikėtis, kad komisijos pozicija nebus palankiai jūsų pakeitimams, tačiau mes suprantame poreikis, žinome, kad agentūrams kyla problema gyvendant tam tikras užduotis, tačiau komisijos pozicija yra ta pati kaip ir 13 metų komunikate. Tai yra, mus saisto įsipareigojami mažinti etatus 5 procentais visose institucijose. Ir pagaliau nemačiau kompromiso, kurį jūs minėjote ir negaliu jo komentuoti, tačiau apskritai norėčiau pasakyti, kad dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų jūs gavote oficialią komisijos poziciją Ir daugeliu atveju iš esmės mes remiame jūsų pasiūlymus, tačiau daugelį atvejų mūsų vertinimas yra toks, kad tie veiksmai, kuriuos jūs siūlote, jau gali būti remiami pagal esamus bazinius aktus. Todėl naujus bandomosius projektus būtų sunku įgyvendinti, nes juos galima paremti ir kitais būdais. Ačiū, ponia pirminkė. Dankeschön. Komentar folgt gleich. Jetzt. Ačiū, tu tai jau pakomentuosiu ir dar dabar žodis Tomai mano. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, iš tikrųjų neretai mokyklose sakau, pasižiūrėkite, e, kas vyksta parlamente. Nuolat yra transliuojami internetu mūsų posėdžiai, galite prisijungti ir matysite, kas vyksta. Ir aiškiai bus matyti, kaip dirba taryba, kaip dirba parlamentas, valstybės narės vienytis nenori. Ir labai dažnai yra pasakoma, jog dėje pinigų nėra, išteklių nėra, to ir to daryti negalime. Iš tikrųjų, jau daugelis frakcijų atstovų pasakė, kad neleisime, kad taip būtų daroma. Taigi, mielas Tomai, aš tikrai remiu daugelį pasisakymų, dėl to ryšto, kurį reikia pademonstruoti. Na, o dėl to, ar biudžeto reikalų komitetas pritars viskam, kas siūloma. Jis juk yra atsakingas, mes tik parengėme nuomonių projektus ir jis gali juos visiškai ignoruoti. Tačiau, bet kuriuo atveju, mes neturėtumėm išsižadėti savo pozicijų. Ir augimas bei užimtumas tai yra tie kertiniai dalykai, kuriems turi būti skiriama lėšų ir į detalės leistis galima vėliau, bet būtinai turi būti kažkas daroma šiuose srityse ir valstybėms narėms negalime toliau leisti e, šitaip vangiai e, elgtis ir, ir atsisakyti skirti reikiamas lėšas daugelį problemų spręsti. Ačiū. Ar dar kas nors norės pasisakyti? Ne. Tuomet aš Baigdamas tiesiog sureaguosiu į keletą pastabų. Dar vakar diskusijoje buvo kalbėta apie jaunimo nedarbo problemą. Dabar numatyta apie per pus lėšų mažiau negu anksčiau. Aš nesu e, finansų ekspertas ir, ir tikrai tiesiog ne, ne, nekenčiu skaičių, nelabai juos suvokiu, bet vis dėlto per tą laikotarpį, kai yra teikiami siūlymai dėl finansinės perspektyvos, yra numatyta įvairių galimybių vykdyti programas e, įvairiais etapais ir kaip tik, kalbant apie jaunimo nedarbą, numatytas lėšų didinimas buvo. Dabar jeigu netgi du kartus iš esmės sumažiname tas lėšas, tai viena vertus tai bloga žinia jau pradėtoms programoms ir jų įgyvendinimo perspektyvai, taip pat ir naujoms programoms, kurios turėjo būti pradėtos. Ir čia net neturi būti joks e, buhalteris ir finansų ekspertas, kad, kad suprastum, kad taip yra negerai. Todėl aš ir vakar sakiau, kad mes pasiliekame prie savo pozicijos, kad šiam skirsniui turi būti numatyta lėšų bent jau tiek panašiai, kiek buvo 15 metais numatyta. Ir Tomo mano pasisakymas man irgi pasirodė be galo svarbus ne tik sprendimą reikėtų šiandien popiet priimti, bet su, šeš, su pranešėjais e, sutarti dėl sustikimo su Jensu Gairiu, kuris yra pranešėjas biudžeto reikalų komitete. Turime su juo pasikalbėti, aiškiai pasakyti, kokia svarbi mums yra šis rytis, ypatingai užimtumo priemonės, jaunimo nedarbo problemos sprendimas. Tai yra svarbios užduotis ir joms reikia skirti išteklių. Ir čia reikia daugiau Europos. Tomas Manas visiškai teisingai pastebėjo. O Ulrikiai Trepezijus noriu pasakyti, kad ne vien iš antraščių reikia formuoti savo nuomonę. Mokslininkai ir Stiglicas pats irgi kalbėjo apie tai, bet priemonių reikia kai kas e, gal skirtingai vertina, kokių priemonių tu reikia. Bet ne vien valiutos kursas e, valdo ekonomiką ir visus šios klausimus per jį reguliuoti tikrai neįmanoma. Yra aišku ir, ir norinčių pasakyti, jog norint išspręsti problemas kitur, reikia mažinti lėšų, e, kiek įskiriama jaunimo nedarbo problemai spręsti. Ne, tai yra klaidingas kelias, reikia daugiau saugumo e, numatyti, bet reikia taip pat ir socialinį saugumą numatyti ir užimtumą. Būtent tam mes ir norime skirti deramą dėmesį, taigi tikiuosi labai paramos šiandien popiet, kad balsuotume būtent taip, dėl tokios pozicijos, kad ir kitų institucijų atžvilgių galėtumėm ją mm, ginti ir galbūt apginti. Taigi šiandieną popiet balsavimas 3 ar 16.30. Ačiū visiems. Dabar robotikos sritis. E, šeštasis darbo tvarkės punktas. Panas Ananas Kozaris yra pranešėjas, tik jo nematau salėje. Tai susidurėm su keblumais ir tada tikriausiai reikės žygiuoti toliau darbo tvarkėje. Tikimės, kad ponė Lin Boyle, Boyle yra salėje, ji būtų kita pranešė, bet ir jos nėra. Neoklis. Prašau. Tomai, aš pakalbėsiu už Lin. Jai atstovausiu, negalėjo atvykti šiandieną į posėdį, taigi galiu pasisakyti dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo vidaus vandenų laivyboje Gerai, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet taip ir dirbkime toliau. Dabar nagrinėjame profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimą. Pone Lindbolin yra pranešėja. Norėčiau pasitikslinti, mes robotikos klausimą aptarnėjome jau šį rytą. Äh, Žinoma, kad aptarsim, bet septintą darbo tvarkės punktą norėjau dabar išnagrinėti, kadangi pranešėjo robotikos klausimų atsakingo nėra. Taigi tiesiog sukeičiame vietomis darbo tvarkės punktus. Ar gerai? Atėjome McIntyre. Čia McIntyre. Pirmininkė, norėčiau pažymėti, kad mes šiek tiek užbėgome į priekį. Dabar yra 10 valandų. Uh, kai turėjome pradėti diskusijas apie biudžetą. Tik tai dabar, o robotikos klausimas turėjo būti aptarnėjimas tik tai 20 minučių po 10. Tai yra na, nesažininka sakyti, kad jis e, dar netvyko ar vėluoja, nes jis, mes šiek tiek užskubėjome. Atė Britai tai vis užstabdo. Tai dabar taip stengiamės dirbti sparčiau ir išlošti šiek tiek papildomo laiko ir vėl štai tie Britai piestų stojasi. Na gerai, galim padaryti pertrauką tada, gal, gal ponas Kotar tarsi spės atvykti tada. Taip, penkių minučių pertrauką skelbiu.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 schaut aus wie eine Narbe, ja. Aha. So, dann haben wir jetzt den Berichterstatter. Taigi dabar jau pranešėjas su mumis ir galėtumėm kaip tik dabar ir pakviesti jį pasisakyti, David Kazak. Chairman. We were supposed to start at 10.20 and he's here at 10.15. Ir jis atvyko laiku, ponė pirmininkė. Dabar dar tik 10.15, o turėjom 10.20 pradėti. Na taip. Bet aš jau kaip ir sakiau, visada būtų gerai dirbti taip, kad e, nusiteiktumėt ir spartesniam darbui negu numatyta tvarkaraštį. Taip jau nutinka kartais su manimi. Taigi, civilinės teisės nuostatos robotikos srityje Anaman Korsa yra pranešėjas ir jam suteikiama žodis. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Öt perccel előbb érkeztem, mint ahogy az előrejelzett időpont volt én. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, Nebuvau čia 10 valandą, bet e, turėjau menį, kad 10-20 turiu kalbėti ir dabar jau atvykau. Labai tikiuosi, kad gerai pailsėjote per vasarą, o tema, už kurią esu atsakingas, yra tokia gana keista. Ir iš esmės esam gana smarkiai nutolę visi nuo tos sferos. Pagalvoja apie robotiką įvairiausių asociacijų turėtumėm, įvairiausių minčių čia kyla, bet taip jau yra, kad artimiausia ateityje robotika vis labiau mūsų dėmesio centre atsidurs ir Teisės reikalų komitete Ne visada puikiai buvo dirbama to klausimu. Man atrodo, kad reikia išsamaus pranešimo. Ir čia įdomių ir formuluočių yra jame. Aš šiaip jau atsakingas už užimtumo klausimus, kaip užimtumo reikalų komiteto narys. Ir mano užduotis buvo pateikti savo siūlymus. Penkis dalykus pabrėžiau savo pranešime. Dabar paminėsiu tris, kurie, man atrodo, susijęs su be galo svarbiais klausimais. Nes kalbant apie užimtumą, reiktų nepamiršti štai kokių dalykų. Pirma, darbo jėgos konkurencingumas. Kaip robotika galėtų padėti žmogui. Ne jį pakeisti, bet padėti. Robotika galėtų pagelbėti žmonėms tapti geresnė, veiksmingesnė darbo jėga. Kad taptumėm tiesiog tarsi super žmonėmis, būtumėm išmanesni, protingesni, greitesni. Galbūt, pavyzdžiui, kuri nors galūnė būtų pakeista mm, ranka robotų, tarkime. Ir žmogus galės dirbti greičiau. Arba įsivaizduokime žmogų, kuris yra neįgalus ir šiuo metu negali kai kurių veiksmų atlikti, bet robotika jam galėtų padėti sustiprėti, dirbti visai kitaip. Taigi, tuos klausimus turime spręsti. Kitas dalykas, kuris mums turėtų rūpėti, yra, ar robotika ateityje iš tiesų prisidės prie to, kad e, mažės darbo vietų. Taigi, ar bus būtent taip, ar kaip tik priešingai, kad e, naujosios technologijos sukurs daugiau darbo vietų, o galbūt rasime visiškai tinkamą pusiausvyrą šio abiejų dalykų. Ir reikia pasakyti, kad daugelį nerimą kelia automatizacija, įvairūs procesai, e, automatizuoti technologijų taikymas, bet e, manyčiau, kad neturėtumėm baimintis čia nieko robotai robotika tiesiog sukurs papildomų naujų darbo vietų. Ir sprendimų prieimėjai turi pasigilinti į tos klausimus, kaip tokią situaciją pasiekti. Ir trečias klausimų ratas yra susijęs su teisinėmis nuostatomis. Reikia jų tokių, kurios užkirstų kelią darbo vietų mažinimui. Robotika gali kurti kaštų veiksmingumą, darbo našumas dėl to didėja. Gali būti, kad dėl to mažėtų darbo vietų, tačiau ar įmanoma kaip nors apriboti robotikos taikymos rytį? Taip turėtumėm klausti. Mano pranešimo projekte yra kalbama ir apie švietimą. Tai reiškia, kad turime šviesti viešuomenę apie robotiką, suteikti jiems žinių konkretesnių apie robotus ir jų pritaikymo galimybės. Na ir ateičiai numatėme, kad turime visi pagalvoti apie tai, ar robotika sukurs papildomą gerovę. Man tikrai patinka mokslinė fantastika, tiek knygos, tiek filmai ir tikiu, kad daugelis esate matę tokių filmų, kai e, robotai tiesiog sukuria mums patogesnį gyvenimą, mm, leidžia kai kurios e, darbus atlikti greičiau, veiksmingiau. Tai turime susimastyti apie tai, kaip visą tai sutvarkyti teisiškai. Ir į visą tai reikia pažiūrėti be abejo labai atsakingai. Ačiū. Dėkoju. SRD, frakcijos vardu, Gijom Benos. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui Košai už atliktą darbą ir jo pateiktą nuomonės projektą, nuomonės pasiūlymą. Pirmasis dalykas susijęs su šiuo pranešimu ir būtent e, pats pavadinimas kalba eina apie civilinę robotų atsakomybę. Ir visi čia elementai yra labai svarbus, būtent kokių socialinių padarinių turės e, robotika ir panašiai. Ir integruoti visus dalykus nėra lengva realiai. Taigi aš manau, kad mes turime paimti vieną dalį ir įsigilinti šiandienėje ir visose kitose diskusijose. Atsižvelgiant tai, ką sakė ponas Koša, aš dėl iššūkių, tai aš gal pateikčiau labiau optimistišką nuomonę. Nepilotuojamas lėktuvas, kuris dabar, pavyzdžiui, jums gali pristatyti prekes, e, vairuotojas be automobilio, e, atsiprašau, automobilis be vairuotojo, e, arba autobusas be vairuotojo, tai nėra jau visiška fant fantastika, tai yra dalykai, kurie realiai egzistuoja. Ir tai nėra eksperimentinė stadija, tai yra tai, kas naudojama kasdien. Ir aišku, poveikis užimtumui yra labai įvairiai vertinamas. Vienos studijos sako, kad e, labai smarkiai nukentėjo darbo vietos, 41 procentas darbo vietų, darbo vietų buvo prarasta, o buvo sukurta tikrai nedaug naujų darbo vietų. Kitose studijose pateikiami kur kas e, tokie kuklesni rezultatai, kad pusiausvėra yra užtikrinta, bet kuriuo atveju tie studijos rodo, kad e, mes politinių lygmenių turime reaguoti, jeigu norime, kad robotika duotų naudos žmonėms, o ne destabilizuotų padėtį. Taigi, mūsų nuomonė, visi tie iššūkiai tarpusavį yra susiję. Pirmiausia, robotikos ir roboto apibrieštis, tai yra labai svarbus dalykas. Kodėl? Todėl, kad e, kai mes kalbame apie robotizavimą ir skaitmeninimą, kalbame apie, pavyzdžiui, tai, kokį vaidmenį kompiuteris atlieka, Ar tai yra tie patys dalykai, ar skirtingi dalykai, automatinės sistemos, automatizuotos sistemos, ar tai yra robotika ar ne, ar e, dirbtinis intelektas yra robotika ar ne, taigi mes turime aiškiai apibriežti, apie ką kalbame. Antras elementas, kuris buvo nekartą minėtas ir pono Koša, visi klausimai susiję su tuo, kaip e, mes tai apibriešime ir, ir čia ir medicinos rytis, ir teisės rytis yra labai svarbios Taigi labai svarbu, kad Teisės reikalų komiteto parengtame pranešime apie tai būtų kalbama. Ir kiti dalykai yra socialiniai, svarbus, kiti dalykai yra socialiniai klausimai. Ir mes dabar įvertiname ir įvardėme pačią problemą, bet turime suprasti, kad tai sukels tam tikrų padarinių socialinio saugumo sistemai, nes potencialiai gali būti pakeičiamos žmogaus e, rankų darbo vietos robotizuotomis darbo vietomis. E Ačiū, EKR frakcijos vardu Helgas Stevens. Ar pana McIntyre perims? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš pasakysiu mūsų šešėlinės pranešėjas Helga Stevens vardu, dėja ji negali šiandien dalyvauti posėdėje, taigi jos vardu aš norėčiau pasakyti, kad labai sveikinu pono Košą nuomonę ir labai džiaugiuosi galėdama jai, jai pritarti. Man atrodo, kad kai na, atsiranda nauji išradimai, pasiekta yra techninė pažanga, visuomet tai siejama ir su grėsmėmis, ir su galimybėmis. Ir čia tik tai kyla klausimas, kaip mes pasinaudosime tuo, kad uh, robotai, robotai padėtų žmonėms įvairiose srityse įvairiais būdais. Pramonėje, gamyklose matome, kad našumas gali būti smarkiai padidinamas, taip pat ir konkurencingumas ir tokiu būdu tai pasitarnauja ir darbo vietų kūrimui. Ir šio komiteto nariai lankėsi San Franciske kovo mėnesį ir mes ten matėme, patys kaip robotai ir žmonės dirba sėkmingai kartu. Amazonėje robotai 12 metais buvo įdėkti sandėliuose dirbti. Na ir našumas smarkiai išaugo. Tačiau tuo pat Amazon dvigubai įdarbino daugiau žmonių ir nesumažino darbuotojų skaičiaus. Taigi robotai padėjo Amazonijai sukurti kokybiškas darbo vietas žmonėms, o robotai atlieka tą mm, paprastą, labai neįdomų darbą perkelia prekes iš vienos vietos į kitą, tai yra automatizuoti procesai. Tai yra puikus pavyzdys, kaip žmonės ir robotai dirba kartu. Ir aš savo rinkiminėje apygardoje, vakarų Midlands e, apygardoje, Jaguar Land Roverį turime gamyklą. Ir jie investavo gal 10 milijardų svarų į technologiją, technologijas per pastarąjį dešimtmetį ir jie savo gamyklos darbuotojus pavertė našiausiais šalyje. Taigi kiekvienas automobilio gamyklos darbuotojas Jaguar Land Rover gamykloje 100 tūkstančių 000 svarų vertės sukuria ir našumas išaugo 35 procentais per penkerius metus. Tai yra dvigubai daugiau nei nacionalinis vidurkis Junktinėje karalystėje. Taigi, ir našumas viena iš problemų, su kuria susidurėme Junktinėje karalystėje. Taigi, jeigu mes galėsime pasinaudoti robotais ir padidinti našumą, tai tai rodo, kad tokiu būdu tik dar daugiau atsiras ir tų darbo vietų. Uh, kaip ir skaitmeninėje bendroje rinkoje. Irgi atsiranda iššūkių ir grėsmių ir galimybių. Bet mes neturėtumėme bijoti pokyčių, mes turėtumėme pritaikyti darbinę aplinką, turėtumėme asimiliuoti tuos pokyčius ir e, toliau apsaugoti, ginti darbuotojus, bet aš manau, kad sukurtumėme daugiau ir kokybiškesnių darbo vietų, jeigu pasinaudosime tomis galimybėmis, kurias atneša robotika. Gestattet mir eine Bemerkung dazwischen. Leiskite man tokią tarpinę pastabą. Ar mes aptarinėjame pramonės 4.0 e, technologinę pusę, ar vis dėlto aptarinėjame civi, su civilinė teisė susijusius, susijus reglamentavimą. Tai prašyčiau visų pasisakančių, tai turėtų omenyje. Nes Volkswagenas Bratislavoje 14 tūkstančių darbuotojų turėjo dabar 280 dėl technologinės pažangos. Galima ir tokį faktą paminėti, bet dabar mes kalbam tik apie robotikos e, ir civilinės teisės nuostatų ryšį. Dabar ponia Renate Weber. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponai Košai už jo nuomonės projektą. Manau, kad jis iškelia klausimų, kurie yra ypatingai svarbus ir įdomus šiam komitetui, kuris dirba su robotikos socialiniais aspektais, užimtumo, švietimo, nedarbo aspektais. Aš pati E, galiu išsakyti keletą nuogastavimų. Aš džiaugiuosi, kad ponė Delvo, ponė Delvo kilo idėjas parengti šį iniciatyvos pranešimą, nes iš tikrųjų pats laikas kalbėti apie dirbtinį intelektą ir jo panaudojimo pasiekmes, įskaitant ir darbo rinką, kai naudojami robotai dirbtinis intelektas. Be abejo, nes ribotų mastų robotai mums padeda labai daug. Manau, kad didžiausias klausimas yra, ar tas momentas, kai jie bus visur dideliu mastu, ar tai nepadarys poveikių ne tik e, darbuotojams, bet ir visai ekonomikai. Iš tiesų faktas yra tai, kad nedarbas Jeigu laikysimės tokio katastrofinio požiūrio, kad 40 procentų darbo vietų bus prarasta, taigi užimtumas turi poveikį ne tik darbuotojų, žmonių e, gyvenimo kokybė, bet ir visai ekonomikai. Kiek žinau, robotai nieko neperka, žmonės turi turėti pakankamai pinigų, kad galėtų pirkti ir kad ekonomika galėtų suktis. Todėl aš manau, kad apie ką mes benorėtume kalbėti, ar dirbtinį intelektą, ar robotus, reikia nepamiršti visų suinteresuotų pusių. Aišku, verslas turėtų būti vienas iš pašnekovų, nes visada bus pagunda investuoti daugiau į tokias naujoves, e, remiantis trumpalaikiais sumetimais, kada galima išlošti daugiau, bet ilgal, per ilgesnę perspektyvą pralošti gali visi. Vienas konkretus klausimas ir manau jį aptarsime su pranešėjų košą. Yra tam tikri apribojimai ir draudimai kai kuriuose srityse. Aš nesu įstikinusi, kad e, tokie draudimai veiktų. Galbūt labai trumpą laikotarpį, tačiau faktas yra tai, kad per ilgesnį laikotarpį bus rasta būda, būdų tai apeiti. Ačiū. Dankeschön für die GUE NGL. Ačiū GUE NGL, Gabi Cimer. Vielen, vielen Dank. Dėkoju ponui Koza už uh, puikų parengtą darbo pagrindą nuomonės projektą, man reikis, socialinių reikalų komitetu visada reikia glaudžiai bendradarbiauti ir taip pat ir filosofinių, filosofiniais aspektais ieškoti sąryšių. O čia kaip tik taip ir yra, kad pirminė idėja, ta utopinė gal idėja jau ir šiek tiek pakitusi yra. Jūs kalbėjote apie super žmogų, prieš tai. Amazonas kalba apie dirbtinę, dirb, apie dirbtinį, dirbtinį intelektą. Jau žmogus yra tik um, pagalbininkas tam dirbtiniam intelektui dirbant ir tada jau irgi kyla vėl tie, tie patys racionalizavimo klausimai kam nauda iš to augančio produktivumo, kad ir automobilių sektorija, kaip su atlyginimais, kitais aspektais, kas užtikrins darbuotojų socialinės garantijas, Vokietijos darbuotojų organizacijos jau kalba apie tai, kad turi būti reglamentojamas aiškiai darbo laikas ir jau situacija tokia, kad kartais eina kalba apie tai, jog likščiol suformuluotų nuostatų ir reglamento ar direktyvų ES net nebereikia, nes e, jau nebėra kur pritaikyti. Taigi atsiveria visiškai nauji veiklos laukai ir turime čia susimastyti. Aš be abejo esu už pažangą, už protingą technologijų pritaikymą. Tačiau vien tik kalbėti apie tai, kad viskas bus labai gražu ir gerai ir kad gimsta štai naujas nuostabus pasaulis, man atrodo, reikia mm, šiek tiek stabdyti arklius ir, ir pagalvoti ir apie tos pokyčius, kurios mums, mums pavyzdžiui, atnešė internetas ir kad čia irgi yra tam tikrų pavojų. Taip pat nepamirškime įtraukties aspekto. Žmogus su negale neretai yra už borto ir, ir nėra įtraukiamas į, į, į kitų žmonių veiklą, į visuomenę, taigi čia tikrai galima pasistumėti į priekį. Žaliųjų vardu tari rankę. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už diskusijos pradžią. Ir nors aš nenoriu per daug įsivelti į filosofinę diskusiją susijusios šią temą, aš norėčiau pakomentuoti visą tai, nes manau, kad sutarėme, kad darbo rinkoje ne tik bus daug pokyčių e, visuomenėje, taip pat dėl skaitmenimo, automatizavimo, dirbtinio intelekto dėgymo. Klausimas yra tai, kad mes, kurį galiausiai turime atsakyti, ar mes norime juos formuoti, tos pokyčius, ar tiesiog stovėti nuo šalyje ir leisti rinkai išorės jėgoms formuoti tokį perėjimą. Manau, kad socialinių užimtumo reikalų komitetas turėtų laikytis pozicijos, kad mes esame tie, kurie turėtų įsikišti tokiais atvejais ir nepaisant visų galimybių ir potencialų, kurios turi šie pokyčiai, reikia vertinti taip pat ir poveikį darbo rinkai. Aš manau, kad tai yra tas galutinis klausimas, kurį, kurį reikia atsakyti, tai yra lygybės visuomenėje klausimas. Žvelgiant į pramonės amžių, matome, kad automatizavimas davė daug neigiamo poveikio, padidino neligybę Europos visuomenėse. Ir todėl mes tikrai turime nepamiršti to ir labai kritiškai žvelgti į galimą poveikį. Tačiau aš taip pat manau, kad antras dalykas, kuris yra labai svarbus, turint galvoje šį pasiūlymą, tai yra kaip žmogaus kūnas ir robotika veikia, robotai veikia kartu. Ir norėčiau labai griežtai pasakyti dėl nediskriminavimo. Jeigu žmonės naudos implantus, protezus ar savo kūno kažkokį pratesimą, kad jie nesusidurtų su diskriminavimu. O jeigu žmonės atsisako tokios galimybės naudoti, kad jie nebūtų diskriminuojami taip pat, nes mes manome, kad nors ir yra technologinių galimybių, Nereikia versti nieko jas naudoti ir leisti visiems pasirinkti patiems, kaip jie nori gyventi ir kokias galimybės nori panaudoti. Ačiū. Ačiū. Ir tada Ticiana Begin, tačiau jos nėra. Dabar Kolega Kozlowska. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, chciałabym dodać... Labai ačiū pirmininkė. Labai trumpas komentaras, papildant šią diskusiją, nes iš tikrųjų robotika automatizavimas yra reiškiniai, kurie veda mūsų visuomenės prie didžiulių pokyčių, jie e, kelia daug vilčių, tačiau taip pat ir iššūkių. Kalbame apie automobilius be vairuotojų, autobusus be vairuotojų, nepilotuojamus orlaivius, kurie pristato siuntinius ar pizzas, e, taip pat e, informacijos kiekiai, asmeniniai namų robotai, kurie padeda žmonėms galėtų pakeisti neįgaliųjų gyvenimą, kalbame apie protezavimą, nuotolinę medicinę pagalbą. Visą tai kelia daug įvairiausių klausimų dėl atsakomybės, draudimo, būtent kas būtų atsakingas. Jeigu, pavyzdžiui, autonomiškas automobilis padaro klaidą ir sukelia eismo įvykį, kas bus atsakingas, jeigu mano vaiko nepilotuojamas lėktuvėlis sukels e, eismo nelaimę, jeigu nesvairuotojas pasižiūrėjo į viršų. Kas bus atsakingas už tai, jeigu nepiltojamas orlaivis renka informaciją? Kas bus atsakingas, jeigu kas nors panaudos medicininį prietaisą ar paramos įrangą neteisingai ir taip sukeliama žala? Taigi draudimas ir atsakomybė yra didžiulis iššūkis šiame kontekste. Visi šie nauji išradimai yra dalymos ekonomikos dalis taip pat. Ir vėl taip atsiranda nauja teisinė dimensija, kuri iki šiol nėra apibriešta. Špach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte. Toliau, ponas Žorž Bach, ačiū. Pirmininkė, ačiū kolegoms, ačiū ponui Kozar už tai, kad jis puikiai padirbėjo ir įvertinau kai kuriuos e, svarbius prioritetinius klausimus, o taip pat ir diskusijoje girdėti pasisakymai man pasirodė įdomus. Iš tikrųjų sveikinu šiaip jau gan pozityvų požiūrį į šios klausimus, kai kurie, aišku, iš jų probleminiai. Apie vieną dalyką, man atrodo, per trumpai kalbėta, tai yra poveikiai, gana rimta, man atrodo, poveikiai mūsų socialinio draudimo sistemams. Ir kolega Gijom Balas jau ir, ir skaičius, rodiklius, kai kuriuos minėjo konkrečius. Tikrai labai nemažai darbo vietų prapuls, o susikurs naujos užimtumo platformos, kurios be abejo bus susijusios su trumpalaikėmis, nesaugiomis tokiamis darbo sutartimis ir tai tikrai turės įtakos socialinio draudimo sistemoms. Žinot, kad dabartinė sistema paremta kartų susitarimu vadinamuoju ir man regis, kad tokio pobūdžio sistemai spaudimas tikrai bus didelis ir gali būti, kad ji tiesiog net laikys pokyčių. Imkime, pavyzdžiui, Uber pavyzdį, čia darbuotojai iš esmės yra įdarbinti pagal visiškai praktiškai nereglamentuojamą sistemą ir, ir net neaišku, kaip daryti su jų socialinėmis garantijomis, su išmokomis lygos atveju ar, ar kaip su senatvės pensijomis. Taigi čia tie patys klausimai iškyla dabar, ponė Madlin Midle. Ačiū pirmininkai, ačiū pranešėjau. Aš manau, kad ši tema yra pirmą kartą atvira naują erą mūsų visuomenės vizijose. kuomet visi, pirmia turėjome visuomenę, kur visi dirbo savo darbą, po to atsirado, atvyko priekybos era, dabar trečioji era, kur žmogus e, dirba, kur kuomet jo darbas e, bus perdodamas mašinoms, ar tai bus robotizuotos, mechanizuotos e, mašinos, valdomos skaitminių būdų, ar dirbtinio intelekto. Ir čia reikia daug pagalvoti ir mes žvelgėme į nežinomą e, sferą, tačiau reikia skubiai galvoti, nes viskas yra gana pasistumę į priekį. Ir e, viskas pamažu perdodama dirbtiniam intelektui gali būti. Taigi, e, Keliamas klausimas dėl e, juridinio asmens statusos, kurį gali įgauti mašina ir e, gali veikti nepriklausomai nuo žmogaus. Taigi šis juridinis aspektas yra svarbus. Žmogus nebus e, atsakingas už tos mašinos veikimą ir mes periname prie naujos koncepcijos. Todėl kyla klausimas, ar mes priimame tai, kad mašinai suteiktume juridinio asmens statusą ir e, ar tai bus e, juridinis asmo, kuris yra priedas prie žmogaus, tai yra e, toks laikotarpis, kad gali būti, kad iš pradžių nors darbo vietų ir padidėtų, po to jų gali sumažėti ta, ir visa sistema gali žlugti. Užimtumo komitetas turi e, galvoti apie tai ir tai bus mūsų apmąstymai bus labai svarbu, svarbus, ar mes pritarėme autonominiam e, juridinio asmens statuso suteikimui mašinai. Ačiū. Ačiū, toliau Lampas Frontulis. Ρομποτική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ačiū. Iš tikrųjų, faktas, jog į mūsų gyvenimą veržiasi įvairios technologijos, e, tarp jų ir robotika, tačiau reikia apsvarstyti ir kaštų bei naudos santykį. E, pramonės sektorija yra, pavyzdžiui, didžiuliai, milžiniški robotai surenkantis automobilius, dėl to labai daug darbo vietų prarandama, tačiau atsiranda ir specializuotų darbo e, vietų, kai, pažiūrėjau, reikia suprogramuoti robotus tam tikriems e, smulkiems darbo procesams. Yra ir atveju, kai robotika labai puikiai pastarnauja tokiems darbams, kaip e, įvairius procesai su pavojingomis medžiagomis atliekami ir taip toliau panašiai, jos galima integruoti į darbo rinką. Tačiau daugelis procesų ir nemažai kainuoja dėl to. Reikia tinkamai pritaikyti robotus e, taip, kad nenukentėtų darbo rinka dėl to. Ačiū. Ir dabar suteikiu žodį ponė Aleksana Adam iš komisijos, iš e, Teisingumo reikalų generalinio direktorato. Aš esu Dirka Štaubenmaeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu atsakingas už sutarčių teisę tam pačiam direktorate. Tiesiog kolegė apsirgo ir, ir aš ją atstovausiu šiandieną. Ponės ir ponai, labai trumpai galiu. Noriu tik pasakyti, kad komisija tikrai deramą dėmesį skiria šiai kompleksiškai, tikrai sudėtingai sričiai, kurią aptarėte savo posėdėje šiandien. Ačiū, kad ponė Delvo savo laiku pra parengė pranešimą savo iniciatyvą. Ir reikia pasakyti, kad e, civilinės atsakomybės e, numatymas ir reglamentavimas. Ir daiktų interneto e, atveju, pavyzdžiui, jau buvo labai opus klausimas, taigi ir dėl robotikos e, mes esame įsitikinę, kad reikia tą klausimą sutvarkyti. MPL komitetas puikiai įvertino tikrai įvairius uh, probleminius aspektus šios srities e, ir, ir tikrai daug komisijos tarnybų dirba štais, su tais klausimais, nes čia daug sričių yra tarpusavį susijusių ir reikia deramo atsako. Komisija jau yra paskelbusi savo skaitmeninės mm, bendros rinkos darbo tvarkę bei sieks kreipti dėmesį didesnį į komunikavimą, geresnį tarpusavį, tarp tarnybų, tarp mūsų visų institucijų. Ir kol kas tiesiog dėkojame ir dirbame toliau. Ačiū. Ir dabar galės klausimą užbaigti savo pasisakymo pranešėjas, ponas Kosa. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija buvo tikrai labai įdomi. Ačiū visiems, kurie išsakė savo nuomonę. Ir visi pasisakymai tikrai turėjo savo aiškę mintį. Visose juose buvo išvelgti galima kai ką svarbaus ir aš stengiuosi taip pat, kiek įmanoma, daugiau aspektų reikšmingo apriepti pranešime, toliau stengsiuosi į tekstą tobulinti ir pateiksiu kitą variantą, atsižvelgęs kiek įmanoma labiau į jūsų pastebėjimus. Dar turiu klausimą. Ar tiksliau pastebėjimą, ar būtų kalbama apie darbo vietų praradimą, ar apie jų papildomą sukūrimą? Uh, yra, yra atviras klausimas visą tai. Čia daug kas priklauso nuo to, kaip pažvelgsi ir, ir kaip spręsi tuos dalykus. Taigi dar kartą dėkoju visiems. Ir lauksiu raštu jūsų teiktų pasiūlymų. Ačiū. Jau prieš tai vis šiek, šiek tiek pasiskundžiau dėl to, kad ne visai gal aptarėme tai, kas numatyta antraštėje pranešimo. Bet vis dėlto pasuksiu viską kiek teigiama, teigiamesnė linkme. Ar mes kalbėsim apie naują pramonės revoliuciją ar apie skaitmeninimą, reikia pasakyti, kad turime net ir darbo grupę Ample komitete įsteigę tais klausimais dirbančią. Taigi visus kviečiu, kuriems rūpi šis rytis, prisijungti prie sustikimo rugsėjo 27 dieną 14 val. Prašau pasižymėkite savo kalendoriuose, nes tada tikrai bus galima įvairiausius aspektus aptarti, kokie tik jums rūpės. Ir šis pranešimas yra galbūt tik pirmas žingsnis. Mes net negalime įsivaizduoti kol kas, kiek sparčiai pažengs šis rytis per artimiausius keliarius metus. Taigi, darbo grupė atitinkama visus tuos klausimus nuodugniai tirs. Dabar kitas darbo tvarkės punktas profesinių kvalifikacijų pripažinimas vidaus vandens laivybos rytyje. Ponas Neoklis Kilijotis pasisakys už pranešėją, kuri negalėjo dalyvauti. Neoklė, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbu ponios Lindbolen vardu, kuri dėl asmeninių priežasčių negalėjo atvykti į posėdį ir dėl to labai atsiprašo. Pasistengsiu kiek įmanoma greičiau. Labai svarbu yra išklausyti įvairių frakcijų atstovus. Uh, jų pozicijas, norisi jas pasižymėti ir perduoti pranešėjai. Žinote, kad vidaus vandenų laivyba yra labai specifinė tema. Daugelis vandens kelių yra tarp valstybiniai ES ir daugelis valstybių e, narių susijusios su tais klausimais dėl labai suprantamų priežasčių, nes kai kurie keliai driekiasi netgi tūkstančius kilometrų. 21 ar 28 valstybių narių turi vidaus e, vandens e, kelių. Iš jų 13 yra tarpusavį susijusių, netgi vidaus vandenų tinklų. Ir be abejo, čia kyla įvairiausių problemų, kurias reikia spręsti. Yra demografiniai iššūkiai kylantis, darbo jėgos trūkumas ar įgūdžių e, stoka. Tai yra tik tai keletas dalykų, kuriuos čia galiu paminėti. Reikia kvalifikuotos darbo jėgos e, ir norisi, kad jos pripažinimas kitoje valstybėje nekeltų jokių kliūčių. Taigi šiuo pranešimu ir norima spręsti panašaus pobūdžio iššūkius, padidinti taip ir vidaus vandenų laivybai tenkančią rinkos dalį, pagerinti sąlygas darbuotojams šios sektoriaus. Iš tiesų gana saug saugus ir patikimas yra vidaus vandenų laivybos sektorius ir norėtųsi tokią padėtį ir išlaikyti. Čia yra daug pranašumų palyginti su, kitai, su kitomis transporto rūšimis, kaip jau sakyta, tai labai patikima, saugu ir, ir perspektyvu, jeigu toliau plėtosime pajėgumus. Bet labai svarbu yra išsaugoti adekvačias darbo sąlygas šiame sektorijoje dirbantiesiems. Tad dabar kaip tik ir kalbama apie bendrą kvalifikacijų pripažinimą, tokią sistemą visoje Europos Sąjungoje taikoma, nes tai galėtų išspręsti kaip tik nemažai problemų ir suteikti daugiau perspektyvų šiam laivybos sektoriui. Ir dar labai svarbu yra integruoti saugumo sistemas, kad visa įgula taikytų, visos įgulos taikytų tas pačias saugumo e, sistemas, e, taip užtikrinant tą patį standartą. Na ir be abejo reikia ir profesinės kvalifikacijos tobulinimą perkelimą numatyti deramą, sukurti integruotą sistemą, kuri būtų taikoma visur ES ir, ir nebūtų niekur dubliavimuose, kadangi taip yra pažeidžiamas vienodos pažeidimas vienodų žaidimo taisyklių principas. Na ir be abejo turėkime omenyje, kad ir šiam sektoriu kyla įvairaus pobūdžio naujų iššūkių laikui bėgant, o darbo sąlygas visgi norisi išsaugoti darbuotojams tokias, kokios jos yra, nepakenkiantiems ir pranešėjai labai stengiasi šio pranešimu prisidėti prie įvairių problemų sprendimo. Ačiū. Dabar EPP frakcijos šeinis pranešėjas Admas Koza turėjo kalbėti, atstovų nėra, tuomet SRD frakcija. Tatų. Gentilė, ačiū pirmininkė. Klausiausi to, ką pasakė kolega ir sutinku, kad labai svarbi yra vidaus vandenų sistema jeigu norime, kuo galima geriau pasinaudoti šiuo labai strategiškai svarbiu sektoriumi Europoje, kadangi siekiame ekonominio augimo. Tačiau jeigu norime išlaikyti aukštus standartus ir užtikrinti geresnę kokybę, susijusią su šio sektoriaus veikla. Tai čia aišku, dirbsiu kartu su pranešėja ir pasiūlysiu pakeitimų, nors, kaip sakiau, sutinku su daugeliu jo, jos pasiūlymo elementų. Ir tik tai norėčiau dar trumpai pakomentuoti politinio pobūdžio klausimą. Mano manimo, tai yra labai aktualu, kalbant bendrai apie mūsų komiteto darbą. Mes e, per pirmosius du, dviejus kadencijos metus bandėme akcentuoti strategi, kaip strategiškai svarbu kurti kokybiškas darbo vietas, nes jeigu yra kokybiškos darbo vietos, tuomet, aišku, reikia jų siekti ir per atitinkamą, atitinkamą mokymo programą. Tokią programą, kuri būtų uh, siejama su homogenišku valstybių narių požiūriu, nes taip sakau dėl to, kad manau, kad reiktų žengti dar toliau, akcentuojant šį klausimą. Kokybiški mokymai reiškia, kad turi būti skatinama motivacija darbo vietoje. Taip pat turime siekti ir kur kas geresnių verslo bendruomenės darbo rezultatų. Mes turime turėti aiškę augimo ir vystimosi politikos viziją. Jeigu norime, kad augimas būtų tvarus ir įtraukiantis, tuomet tai yra jau kaip ir politinio pobūdžio klausimas ir diskusija. Tai reiškia, kad mes visi turime leisti komitetui numatyti tokius naujus, šviežius kelius ir būdus. Nes dabar yra gan sudėtinga skatinti politiką susijusią su kokybiškomis darbo vietomis. Aš dar bandysiu detaliau grįžti prie tų klausimų vėliau. Jeigu norime, kad būtų, kad vidaus vandenys būtų svarbus augimo variklis. Tai reikia čia siekti kokybiško mokymo ir taip pat reikia siekti vieningos sistemos. Na, o komisija per ilgai rengia pasiūlymus dėl taip vadinamosios mėlynosios ekonomikos ir vidaus vandenų sistemos ponas Bašyr, socialdemokratų vardu. Pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą rengiančią nuomonę ir už tai, kad pripažįstam, dėl, pripa, dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo vidaus vandenų navigacijos rytyje. Kaip žinia, darbuotojai susiduria dabar su problemomis siekiant užtikrinti tą abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir bandydami įveikti nereikiamas ir per dėlės kliūtis, ypač kalbant apie specifinius vietos e, ekonomikos žinių reikalavimus. Profesinio mokymo struktūros e, patenka į valstybių narių kompetenciją, tačiau EKR e, frakcija pasirengusi pritarti priemonėms, kuriomis siekome, siekiama supaprastinti sertifikavimo ir abipusio pripažinimo sistemą. Pritariu pranešėjai, kad bendrai saugumo klausimas turi tapti pačiu svarbiausiu, sprendžiant e, šios klausimus. Tačiau turime nepamiršti ir to, ko mes šio pasiūlymu siekiame. Mes bandome įveikti kliūtis bendroje rinkoje ir vengiame naujų kliūčių. Dabar žvelgiant į ponios Boyle pasiūlytus pakeitimus, EKR frakcijai kyla tam tikrų abejonių dėl proporcingumo, tam tikrų pakeitimų proporcingumo, ypač pirmojo pakeitimo. Vienuoliktame pakeitime, pavyzdžiui, mes norėtumėme, kad nebūtų viršiamos mūsų, viršimi mūsų įpareigojimai, kalbant apie profesinį mokymą, tai yra valstybių narių. Kompetencijos klausimas taip pat turime abejonių dėl ES teisės, bendrų teisės aktų, dėl išorės institucijos. Nesvarbu, kiek, kokia šios institucijos reputacija bebūtų. Ir man labiau priimtinas yra pirminis komisijos pasiūlymas. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir lauksime tolesnio konstruktyvaus darbo su ją ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar turėtų kalbėti Alde frakcijos atstovas, bet nieko nematau salėje. Karima Deli turėjo kalbėti žaliosios, bet jūs nematau. FD neteikė jokio pranešėjo kandidatūros. Dabar Dominik Meta, jo irgi nėra. Tai tada metas diskusijai. Ar bus norinčių kalbėti? Irgi ne. Tai tada Dmitrijus Teologytis iš komisijos kviečiamas pasisakyti. Judumo klausimų generalinis direktoratas, prašome. Much, Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Mes irgi norėtumėme prane, padėkoti pranešėjai ir jos atstovui ponui Skiliotis už tikrai labai puikų pranešimą ir už tai, kad bendrai pritarėma šiai svarbia iniciatyvai ko mes jie siekiame. Mes bandome išspręsti myslę, kuri atsirado dėl to, kad netitinka darbo jėgos pasiūla paklausos. Paklausa daugiausia vakarų Europoje, o pasiūla daugiausia rytų ir vidurio Europoje. Mes norime panaikinti kliūtis abipusiam kvalifikacijų pripažinimui ir norime atgaivinti sektorių, kuris rodo senėjimo ženklus ir požymius, nes vidutinis vidurkis e, tokio darbuotojo navigacijos sektoriuje yra 50 metų amžiaus vidurkis. Taigi mes sveikiname užimtumo komiteto atliktą darbą ir parengtą pranešimą. Mes labai akcentuojame darbo jėgos judumą ir e, turime pažymėti, kad saugumo klausimas irgi buvo akcentuojamas užimtumo komiteto. Mes dėl to labai džiaugiamės. Komisijos pasiūlymas, juo siekiame užtikrinti pusiausvyrą, nes kalbame apie tokį sektorių, kuris ir taip jau yra gan saugus, nes esminių kokių tai nelaimingų atsitikimų nėra fiksuojama, taigi mes norime, kad tos priemonės būtų proporcingos užsibrieštiems tikslams. Mes nenorime sukurti naujų administracinių kliūčių valstybėms narėms ir nenorime naujų neproporcingų reikalavimų darbuotojams kelti tiek tiems kapitonams, tiek darbo, darbininkams. Dėl to mes turime labai atsargiai siūlyti kaip ir radikalius po, pokyčius komisijos pasiūlymų, nes tokiais pokyčiais mes galime išmušti tą delikačią pusiausvyrą. Dėl to mes analizuosime pakeitimus, kuriuos parengė užimtumo komitetas, mes juos vertinsime atsižvelgdami į turinį, proporcingumą ir teisinės formuluotės. Mes norime, kad tekstas būtų teisiškai aiškus ir kad ne, neatsirastų tokių terminų, kurie gali būti interpretuojami skirtingai. Taigi bendrai paėmus mes dirbsime taip pat irgi konstruktyviai tiek su pranešėja, tiek su kitais komiteto nariais, kurie norės e, siūlyti pakeitimus, mes čia esame pasiruošę pateikti paaiškinimus ir norėtumėme paprašyti nesikišti į, į, į, į šią sistemą taip, kad tai sunaikintų tą pusiausvyrą, ypatingai kalbant apie uh, pritaikymo sritį tiek geografinė prasme, tiek turint omenyje įgūdžius, kuriuos mes bandome čia suderinti. Dėkuoju. Vielen Dank. Nun der Berichterstatter Neuklis. Ačiū ir dabar pranešėjas Neuklis. Ačiū, ponė. Pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, padėkosiu šešėliniams pranešėjams ir komiteto nariams už jų pastabėjimus, kuriuos perduosiu pranešėjai, ponė Lindbolen. Labai svarbu, kad atkreiptas dėmesys į įvairius aspektus susijusius su naujomis užimtumo įsidarbinimo galimybėmis ir integravimu profesinių kvalifikacijų pripažinimu. Pranešėja taip pat tą yra išsakiusi savo pranešimo projekte, kad reikia šalinti kliūtis egzistuojančias dabar saugumo klausimas be abejo svarbus, saugumo standartas esamas turėtų būti palaikomas ir toliau mūsų vidaus vandens. Laivy, van, vidaus vandenų laivyboje ir visą tai reikės ir toliau derinti ir tarptus, tarpusavį aptarinėti. Aš, kaip jau sakiau, perduosiu viską pranešiai ir manau, kad tikrai bus parengtas puikiai subalansuotas tekstas. Galutinis terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo 6 dienos 12 valanda dienos ir spalio 12 dieną numatytas balsavimas komitete. Toliau kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra galimybės pagerinti prieigą prie vaistų ir pranešėjai žodis. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmdė, kolegos. Galimybės pagerinti prieigą prie medikamentų yra labai svarbi tema. Euroskeptikai e, mano, kad subsidarumas e, čia yra labai svarbus aspektas. E, aptardami mūsų komitete šios klausimus, mes turime atsižvelgti į socialinės garantijas, kalbant apie visuomenės sveikatą ir prevenciją. Tai yra sudėtinga tema, kur yra svarbus įvairūs veiksniai, moksliniai tyrimai ir taip toliau. Tai kaip mm, nustatomas kainos sveikatos priežiūros srityje. Aš tikiuosi, kad mūsų darbas bus aiškus ir paprastas šioje srityje. Reikia nepasiduoti pagundoms laikytis kažkokių seksistinių požiūrių ar kištis šios rytį taip, kad būtų esmė teksto pakeista. Čia kalbame apie dvi kategorijos žmonių, tai yra sveikus ir sergančius žmonės. Tai kaip veikia įvairios e, sistemos, sveikatos priežiūros sistemos valstybės narėse yra e, susijęs su Bismarko paslaugų e, modelių dar atsiradusiu XIX amžiuje. Taigi turime įvairių e, sistemų, todėl tarptautinis bendradarbiavimas laikantis subsidiarumo principo turėtų čia būti svarbus. Iki šiol viskas buvo susijęs su užimtumu. Įvairios krizės, stagnacija, prasti sprendimai įvairiose valstybės narėse tam turėjo poveikio. E, be to, e, visuomenė senėja, tai mums reikia tikros užimtumo politikos, kuri leistų gamintojams išlaisvinti iš esmų taisyklių gniauštų ir neaukojant, aišku, e, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos. Prevencinės ir terapinės priežiūros sistemoms tai yra svarbu. Aišku, čia svarbu ir chemijos pramonė. Jeigu kažkoks neįskaitinė pramonė, tai e, atsiranda būdų e, žmonėms patiems pasirūpinti savo sveikatą, čia gydytojo vaidmuo mažėja. Ir kaip užtikrinti būtent žmonių saugumą tokiame kontekste visos valstybės narės turi renkti aiškias taisyklės, reikia tinkamo balanso tarp pramonės interesų, vaistų vartotojų interesų, socialinių sistemų interesų. Pavyzdžiui, hepatito vaistų užtikrinimas, tai tiekimo užtikrinimas. Pavyzdžiui, dažnai pacientams, ligonėms sunku susimokėti už tokius vaikus. Tačiau e, sveikatos būliai blogėjant, žmonės turi atsakyti darbo, taigi negalima pamiršti, kad e, Europa yra priklausoma nuo medžiagų, medikamentų sektorių tiekimo iš kitų šalių, pavyzdžiui, Indijos. Tai reikia užtikrinti, kad ir toliau galėtume gaminti vaistus Europoje Reikia mm, nepažeisti balanso tarp tradicinės medicinos ir šiuolaikinių sudėtingų technologijų taikymo. Ir pasakyčiau, kad reikia, reikia būti konstruktyviems ir derinti įvairius interesus. Ačiū. Dankeschön, dann kommen wir zur Reihe der Schattenberichterstatter. Der Schatten Kągi dabar periname prie šešėlinių pranešėjų. EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas atsisakė kalbėti. SRD frakcijos atstovė neketino kalbėti, Aldė net nenominavo šešėlinio pranešėjo, tada žygiuojam toliau. Kas kalbės? Būtų gerai, aišku, jeigu man sąrašus pateiktumėte iš anksto. Man čia dabar parašta not communicated, nepraneša, nepranešta nieko. Tai tada Alde ir paskui kiti. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad, mes, kad nebuvote informuotas, nežinau kaip atsitiko, bet aš esu čia pranešėjęs šio klausimu. Uh, Šis klausimas yra sudėtingas dėl kelių dalykų, dėl socialinės rūpybos nacionalinių sistemų ypatumų. Tačiau aš norėčiau pa paliesti vieną klausimą, kuris yra aptarinėjamas, kalbant apie prieigą prie vaistų. Praktikoje gali atsirasti lingvistinių problemų, nes dažnai aprašymai notacijos turi būti pateikiamos to šalies nacionalinė kalba. Ir pavyzdžiui, Briuselėje aš susiduriu dažnai su tomis problemomis, tačiau tai yra labai rimta problema, kalbant ir apie e, imigrantus, kitas mažumas valstybėse narėse, pavyzdžiui, mano šalyje Estijoje. Farmacijoje kas ketvirtas klientas net negali suprasti estų kalba parašytos informacijos apie vaistus, bet suras, suprastų, jeigu būtų teikiama informacija rusų kalba, tačiau nėra įpareigojimo pateikti anotacijas rusų kalba, tik tai estų kalba. Uh, Tai yra vartotojų apsaugos problema, taip pat sveikatos e, apsaugos, gyvybės klausimas. Ir norint išspręsti šią problemą, mums reikia pasirūpinti, kad e, farmacininkai pateiktų informaciją plač, plačiai naudojomis toje valstybėje kalbomis. Mes turime prioritetą teikti paprastiems žmonėms, ypatingai jeigu kalba eina apie pasiligojusius žmonės. Dėkui. Dankeschön, dann muss ich mich entschuldigen. Ačiū, turiu atsiprašyti. Čia buvo įsivėlusi klaida, tiesiog netailės tvarka viskas surašyta buvo, nepastebėjau, EKR frakcija Elga Stevens. Atleiskit man. Thank you, Chair and colleagues. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Aš manau, kad ši nuomonė paliečia labai svarbų klausimą. Aš e, tikiuosi, su pane Melau mes pasieksime subalansuoto sprendimo. Kolegos, norėčiau pristatyti vieną e, man abejonių keliantį klausimą dėl e, dabartinės nuomonės projekto. Aš visada pasisakau už subsidiarumą, tačiau aš nemanau, kad subsidiarumas yra susijęs su tuo, kad valstybės narės turi išspręsti pačios visus, visas problemas. Priešingai, aš manau, kad kur kas geresnė prieiga prie vaistų yra pasiekiama tik tai geriau bendradarbiaujant ES. Valstybės narės visos turi labai skirtingas socialinės rūpybos sistemas ir jų finansavimas skiriasi ir nėra įmanoma pasakyti, kuri sistema yra geresnė, nes visos tos sistemos turi silpnų ir stiprių pusių. Ir mes neturėtumėme netgi kalbėtis apie tai. Tačiau turėtumėme daugiau dėmesio skirti kainų val valdymui, kainodarai, nes dabar farmacijos bendrovės gali dėrėtis dėl kainų su valstybėmis narėmis atskirai, individualiai. Ir tokios dėrybos, kur kalba eina apie užimtumą ir pateikimo į rinką greitį ir kompensavimą ir kiek yra apdraustų pacientų ir panašius dalykus. Ir labai dažnai 12 tūkstančių kartų, pavyzdžiui, vien tik tai Belgijoje taip atsitinka, kad rizikuojama paciento sveikata dėl to, kad nėra konkretaus reikiamo vaisto. Pavyzdžiui, toje šalyje, iš kur aš esu kilusi, kai kurie vaistai yra teikiami tik tai nedideliais kiekiais, nes jie yra parduodami pigiau nei kitose šalyse. Ir jeigu farmacijos, ne, tokiu būdu farmacijos bendrovė mažiau uždirba Belgi, Belgijoje. Tačiau paralelinės priekybos, e, šešėlinės priekybos problema čia tampa dar, dar, dar labiau užaština šią problemą. Taigi turi būti skatinamos valstybės narės dirbti kartu Ir Europa čia gali suvaidinti vaidmenį ir pagerinti prieigą prie vaistų. Ir aš norėčiau prisidėti prie nuomonės, kur būtų visapusiškai atsižvelgiama ir į valstybių narių kompetenciją. Ačiū. Dankeschön, dann wäre die GUE NGL dran, die Berichterstattung. Ačiū, dabar GUE NGL atstovė turėjo kalbėti, bet atsisakė. Tuomet FTT Panas Ačija. Grazie Presidente, io vorrei iniziare subito con eh, quelli che sono i punti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iškart pereiti prie esminių nuomonės elementų, prieiga prie vaistų. Čia situacija pablogėjo dėl ekonominės krizės ir kurį laiką jau uh, bando ES suvaldyti situaciją ir kai kalba eina apie pažeidžiamiausius piliečius ir jų kišenę, tai yra žmonės, kurie labiausiai rizikuoja socialinę atskirtimi ir skurdu, matome, kad tokiems žmonėms labai sudėtinga gauti vaistų. Neturtingi pacientai, ligoniai, gauna vaistų, pažiūrėjau, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs. Taigi visi turi gauti galimy, turėti galimybę gauti reikiamus vaistus, nepriklausomai nuo, nuo to, kokiai visuomenės grupė jie priklauso. Ir taip pat tai, ką sakė kolegė, kad prieiga prie vaistų turi būti užtikrinama visiems, ypač tose šalyse, kur yra gera inovacijų politika. Taip jis sakė. Na, aš nežinau, ar galime taip diskriminuoti šiuo atveju. Ir kalbėti apie tai, kad prieiga turi būti užtikrinama prie vaistų, ne, nebūtinai tai yra susiję tik su inovacijomis. Ir dar vienas svarbus dalykas, aš pabandysiu pasiekti pusiausvėros tarp mokslinių tyrimų, plėtros ir tvarumo. jeigu bandome kažkaip sumenkinti tą farmacininkų monopoliją, kartais tiesiog jie diktuoja vaistų kainas, nors ne visos visom sveikatos draudimo sistemos gali susitvarkyti su tokiais kaštais. Tai yra, jeigu norim, norime, kad daugiau žmonių gautų prieigą prie vaistų, reikia čia kažką daryti. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad e, labai dažnai vaistų kaina net nėra susijusi su realiais kaštais. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir taip pat turime pabrėžti, kad kon konkurencija tarp bendrovių neturėtų paveikti galutinio, galutinės vaisto kainos. Taip pat farmacijos pramonė primeta taisyklės dėl patentų, reglamentus dėl patentų ir dažnai yra e, sudėtinga naudotis nereceptiniais vaistais, generiniais vaistais. Ir tai reiškia, kad žmonės tokių vaistų negali gauti ir tai tikrai yra labai žalinga. Tai mes e, siūlome štai ką. Mums reikalingos informacinės kampanijos, kuo galima platesnio masto kampanijos kalbant apie tai, kad turi būti užtikrinama prieiga prie generinių vaistų, įskaitant ir tuos žmonės, kurie yra pažydžiamiausi mūsų visuomenėje. Neturėtumėme skirti vaistų su pasibaigusiu galiojimo laiku tiems, kurie negali įsigyti brangių vaistų. Nereceptiniai vaistai šiuo atveju būtų puikia galimybė gauti tokius vaistus visiems. Ačiū. Tai buvo visi šešėliniai pranešėjai ir dabar ponas Sampedūdis dar norėjo kalbėti. Ačiū, pirmininkė. Mm, tikrai nesu susipažinęs su situacija visose valstybėse narėse, ypač kas pasakytina apie prieigą prie vaistų, bet galiu pasakyti, kaip tai vyksta Graikijoje. Noriu pakalbėti apie situaciją, kuri man puikiai yra pažįstama, aš kas mėnesį esu priverstas eiti į vaistinę ir įsigyti mano vaikui išgyventi būtinų vaistų. Ir tu turi visuomet pats e, kreiptis į, į vaistinę, įsigyti vaistą ir paskui dar vykti į ligoninę, kad to vaisto būtų mm, suleista. Tai aš čia tik kalbu apie pačią prieigą prie, prie vaistų, net ne apie naujas diagnozavimo galimybės ir technologijas. Mm tą reglamentavimą irgi reikėtų persvarstyti dar, nes neretai dabar jau ir apie vaistus kalbant yra taip, kad jie yra atvežami iš šalių, kur kontrolė, patvirtinimo mechanizmai nėra tokie patikimi ir būna taip, kad gydimas netgi atneša žalos. Dabar ponas Lyš komisijos sveikatos reikalų generalinis direktoratas Komisija, prašom. Pone Ly. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę pateikti komisijos nuomonę šio klausimu. Komisija pritarė nuogastavimui išreikštam parlamentarų ir kitų suinteresuotų pusę dėl to, kad reikia užtikrinti veiksmingą naudojimėsi medikamentais ir prieinamas medicinos paslaugas. Iššūkis sveikatos priežiūros sistemai Europoje yra rasti tinkamą balansą tarp e, tinkamų paskatų moksliniams tyrimams, tinkamos prieigos prie vaistų visiems ir sveikatos priežiūros sistemo tvarumo. Kaip pranešėja pažymė, tai nėra lengva, nes tai yra kolektyvinė e, atsakomybė ir dalyjamas į čia kompetenciją įvairiais lygiais tarp valstybių ir ES. Komisija pritarė tarybos išvadoms patvirtinams birželio 17 dieną e, dėl tolesnės veiklos šioje srityje. Be to, e, mes dirbsime toliau su valstybės narys, su medicinos e, agentūromis, siekiant siekti, siekiant pažangos šioje srityje, nepažeminant vaistų vertinimo standartų. Komisija ketina ir toliau bendradarbiauti su ES e, lygmenių vertinant vaistų kainų lygį, nors čia komisija turi labai ribotą kompetenciją, tačiau ir ragina valstybės narės bendradarbiauti. Toks bendradarbiavimas prisidėtų prie tikslo užtikrinti veiksmingą vaistų panaudojimą. Todėl komisija lauks ir šios iniciatyvos pranešimo rezultatų ir bus pasirengusi remti pranešėją ir su šio pranešimu dirbančius parlamento narius. Ačiū. Ačiū ir pabaigoje pranešėja, pana Mila. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie e, vertina šį svarbų pranešimą. Manau, kad galėsime atvirai padiskutuoti su visais suinteresuotais, kurie supranta visus labai svarbius šio klausimo aspektus, kurių yra daug. Ir pasistengsime e, parengti pasiūlymą, kuris susilauktų pozityvių, e, pozityvaus palaikymo šiame komitete. Tai yra tema, kuri kurią mūsų komitetas turėtų e, vertinti su pasidžiavimu ir dirbsime siekdami geriausio rezultato. Ačiū. Dankeschön. Deadline for amendments der 6. September. Ačiū. Iki rugsėjo 6 dienos vidurdienio galėsite teikti siūlymus dėl pakeitimų balsuosim komitete spalio 12 arba 13 dieną. Dabar devintas darbo tvarkės punktas 2004 metų 37 direktyvos pakeitimai dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Pane Marita Ulfskak yra pranešėja. Žodis tau, Marita. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai už tai, kad ko gero Galbūt turėsime galimybės išklausyti ir jos nuomonę. Turiu pasakyti tiesiog, kad šiame komitete plačiai yra reiškiama parama. Viskas, kas daroma sveikatos saugos ir e, sveikatos priežiūros srityse Mes matome, kad šiais klausimais e, judama į priekį ir tai yra gerai, nes komitete daug metų apie tai vyksta diskusija ir tikiuosi dirbti kartu su komisija, taryba ir šiandienis pranešėjais, aišku. Todėl būtų naudinga, jeigu komisija šiek tiek paaiškintų savo ateities siekius šioje srityje, nes tai gali būti svarbu komitete dirbant šio klausimu, kad būtų suprantamas šio pasiūlymo kontekstas geriau. Žimtumo komitetas e, ragino pasiūlyti daugiau teisės aktų, kai kalbama apie profesinius susirgymus vėžiu. Tai jau darome seniai. O priežastis yra akivaizdi. 53 procentai visų žmonių kurie miršta nuo vėžio, susirga tą lygą dėl e, aplinkos esančios darbe ir aš suprantu, kad socialiniai partneriai norėtų, kad šis teisės aktas būtų, tokie teisės aktai būtų priimti, jie aktyviai dalyvauja šiame procese, nu, tai taip pat yra svarbu ir mums, parlamento nariams. Ir um, lauksiu dabar komisijos nuomonės, bet taip pat ir šešėlinių pranešėjų mm, nuomonės šiais klausimais. Mums reikia realistiškos ir ambicingos darbo tvarkės šioje srityje. Das war jetzt ein kleiner Regiefehler auf meinem Zettel steht. Ačiū, Marita. Čia matys irgi įsivėlė šiokia tokia klaida mano darbo dokumentuose. Parašyta, kad komisija turėjo kalbėti pirmą. Turime porą atstovų iš komisijos. Prašom pasirinkite, kas kalbės, prašom. Ačiū pirminkė pranešė, gerbėjim parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mus trumpai pristatyti šį pasiūlymą. Aš nesu pirmininkė tikras, kiek man galite skirti laiko, nes pasiūlymas gana sudėtingas, tačiau, e, kaip suprantu, jūs kaip visada norite, kad kalbėčiau trumpai. Taigi šis pasiūlymas e, rengiamas nuo pastarojo direktyvos skirtos kancerogenams ir mutagenams peržiūros ketvirtais metais. Intensyvus darbas dirba su įvairiomis e, cheminėmis medžiagomis nuo to laiko. Praėjusiu metu pabaigoje komisijos narė Tysen mums e, leido renkti galutinį poveikio vertinimą dėl trijų cheminių medžiagų ir parengti pasiūlymą, kuris buvo patvirtintas gegužės mėnesį. Tai buvo intensyvus darbas ir, žinoma, E, problematika labai sudėtinga, tai labai svarbus klausimas taip pat, nes e, vėžys nuo to momento, kada įkvepi medžiagą, kol susirgi vėžių, gali praeiti 50 metų. Taigi mes turime šią problematiką vertinti, įvertinti ekonominius, e, medicinius pokyčius per 50 metų. Jeigu būtume žinoję, kas, žinotume, kas vyks po per 50 metų, tai būtų gerai, tačiau reikia daryti daug prielaidų apie tai. Pateikėme šį pasiūlymą, kuris yra daug siekiantis, jis apima, kaip sakiau, 13 cheminių medžiagų ir jo siekis būtų e, išgelbėti 100 tūkstančių gyvybių, tačiau tai taip pat kainuotų 55 milijardus eurų pagal tas prielaidas, kurias, kuriamis mes rėmėmės detaliai apie poveikio vertinimą nekalbėsiu, tačiau norėčiau parodyti vieną skaidrę, kur, kur matome 13 skirtingų cheminių medžiagų ir kiek mirčių e, gali sukelti per tą 50 metų laikotarpį šios medžiagos. E, taip būtų, jeigu nieko nedarytume. Kol žvelgėte iš ekrano, norėčiau paminėti keletą svarbiausių principų. Šis pasiūlymas nekeičia direktyvos veikimo savaime. Keičiamos direktyvos, keičiami direktyvos priedai. Tai reiškia, kad e, darbuotojų apsauga nuo kancerogeninių ir mutageninių medžiagų darbe liktų ta pati. O tai yra gana svarbu. Turbūt, kaip puikiai žinote, šiame komitete tai yra 153 e, straipsnio teisinis pagrindas, tai yra minimalios sąlygos, tai yra valstybės gali numatyti griežtesnius reikalavimus. Ribinės vertės nustatymas reiškia, kad darbdavys turi prievalę, jeigu įmanoma, taikyti dar mažesnės vertės. Gali būti, kad paž, mes nustatome tam tikrai medžiagai ribinę vertę, tačiau tam tikroms veikloms, dirbant su šiomis medžiagomis. Darbdaviai gali laikytis e, papildomo atsargos priemonių ir jeigu taip, tuomet ribinė vertė neleidžia jiems nesiimti to priemonę. Tai yra prievolė minimizuoti ar pakeisti medžiagą kuo nors kitu visada išlieka, netgi turint ribinės vertės. Taigi ribinė vertė numat, yra tiesiog aukščiausia vertė, o valstybinė narė taip pat gali nuspręsti taikyti mažesnę ribinę vertę pagal šį teisinį pagrindą. Mūsų nuveiktas darbas buvo labai išsamus, poveikio vertinimas užima daugiau kaip šimtą puslapių, tačiau po to slepiasi įvairia, šimtai tūkstančių puslapių parengiamojo darbo, mokslinio darbo ir šią progą pirmininkė norėčiau pasiūlyti bet kokią paramą, kuri bus reikalinga pranešiai komiteto nariams, jeigu jums reikės. Mes turime informacijos, e, detalios informacijos apie visas medžiagas, nes tai yra vienas teisėkuros pasiūlymas, tačiau iš esmės tai yra 13 pasiūlymų, nes kiekviena medžiaga susijusi su skirtingu sektoriumi, skirtingomis apsaugos priemonėmis, skirtingais darbuotojais ir taip toliau. Taigi iš esmės tai yra 13 pasiūlymų sugrupuoti į vieną pasiūlymą. Mes turime žinių ir informacijos apie visas šias medžiagas ir visada esame pasirengę pateikti e, tolesnių, detalesnių paaiškinimų. Jeigu pažvelgsime į tai, kodėl mes tai darome, tai pereisime čia dabar prie bendrų tikslų. Žinoma, mes norime atnaujinti apsaugą nuo e, kancerogenų ir mutagenų darbo aplinkoje ES. Norime, aišku, taip pat užtikrinti didesnį iškumą ir vienodas veikimo sąlygas. E, tai pasakė pane Upskog. Abi e, darbuotojų, tiek darbuotojai, tiek darbdaviai nori, kad apsauga būtų adekvati, kad ji būtų griežtesnė, o pardavėjai nori, kad jie, jas būtų aišku, kad galėtų įprimti investicinius sprendimus ir žinotų, ką jiems reikia daryti, nes tie sprendimai yra svarbus, todėl jiems e, reikia būti tikriems, kad jie neinvestuos į kažką, kas neapsaugo pakankamai darbuotojų. Taigi tai svarbu abiems pusėms. Ir visi socialiniai partneriai pasako už šį pasiūlymą dar keletas puslapių e, išdėstant kitą problematiką. Yra kitų politikos ryčių, e, su kuriais yra susijęs šis pasiūlymas. Na, svarbiausiai šiame sąraše, aišku, yra REACH direktyva. Komisija viduje dirbo labai daug su kolegomis iš aplinkos e, apsaugos ryties, kad šis pasiūlymas prisidėtų prie ryčių reglamentų reglamento gyvenimą. Toliau galimybės. Žvelgiant į jas, mes matome, mes svarstame griežtesnės, mažiau griežtas galimybės EFSAI, skaičiavome poveikį sveikatai įvairiais variantais. Čia detaliai aš nekalbėsiu apie tai, kai dėl metodikos, tai norėčiau pasakyti, kad procesas yra gana unikalus. Pirmiausia, surengėme ekspertų komiteto darbą, nustatančią vertės, po to patarėjimą komitetą, kuris dėl saugumo darbe, kur valstybių narių, verslo, profsąjungų atstovai dirba e, ir aptarė tas mokslinės vertės. Tos diskusijos yra pagrindams vertėms, kurias per kol kurias vykdome poveikia vertinimą. Mūsų siūlomas vertės atitinka vertės, kurias pasiūlo tas patariamasis komitetas. Vėlgi galėčiau ilgai apie tai kalbėti, dabar to nedarysiu, tačiau noriu e, pateikti bendrą informaciją apie problematiką, kurią reikės išvelgti. Na ir čia aš tik paminėsiu dvi medžiagas, kurios turi didžiausią poveikį e, kaštų prasme ir darbuotojų sveikatos sveikatai, pirmiausia, kiekvienamasis kristalinis silicio dioksidas. Čia matome, tai yra ištrauka iš poveikio vertinimą, matome, kaip mes dirbame. Turime keturias skirtingas galimybės, darome prielaidas dėl e, poveikio ir po to įvairių ribinių verčių poveikį. Kaip matote, būtų mirčių skaičius 440 tūkstančių. Pagal pirmąjį variantą, pagal antrą variantą jų sumažėtų iki 98 tūkstančių. Tai kainuotų apie 3,5 milijardo. Galima eiti toliau, mažinti mirčių skaičių iki 107 tūkstančių mažiau, tačiau kaina būtų 15 milijardų. Tokie vertinimai, aišku, nėra tiksloji, aukštoji matematika, tikslaus mokslas, reikia visada tai pasakyti. Tas pats ir kitai svarbiai medžiagai, tai yra chromui. Čia turime tris galimybės. Ir čia mes sieksime pasiūlyti ambicingiausią ribinė vertė būtų 0,05 mg. Čia, aišku, kaina didesnė negu nauda, tačiau kadangi patariamasis komitetas pateikė šią vertę ir mums atrodė, kad tai yra svarbi medžiaga. Tik tai čia kaštai pagal šį labai sudėtingą skaičiavimą, kai pinigai lyginami su gyvybėmis, tai kaštai, e, tai yra sudėtinga padaryti, bet kaštai atrodo didesni negu nauda. Jeigu pažvelgsime į chromą, viena didžiausių problemų čia yra tokia, kad daugelis su chromu susijusių procesų naudojant galima sumažinti riziką gana smarkiai, tačiau kitose veiklose, pavyzdžiui, MVI, pavyzdžiui, suvirinimo darbe neįmanoma to padaryti, arba reikėtų uždaryti labai daug bendrovių, siekiant mažesnės vertės pasiekimo. Taigi, dėl to skirtinga tokia kaštai ir nauda šiuo atveju. Reikia nepamiršti, kad tokioje veikloje, kur galima sumažinti vertę, pareiga vis tada, visuomet bus siekti tuos mažesnės vertės. Na, kadangi aš kalbėjau jau gana ilgai, Perėsiu prie paskutinės įdomios lentelės, kuri rodo, kokį poveikį tai turės valstybėms narėms. Kaip matome, aštuonių medžiagų atveju daugiau kaip 20 valstybių narių turės sumažinti ribinės vertės. Taigi pasiūlymas yra gana griežtas, tačiau tai yra labai svarbi tema ir mes esame pažadėję imtis čia veiksmų. Todėl ir komisijos narė, ir komisija remia šį pasiūlymą. Aš neminėjau labai daug dalykų, tačiau ko gero būtų geriau man dabar e, sustoti ir e, gražinti mikrofoną jums pirmininkę. Vielen Dank für die sehr informative. Ačiū už tikrai labai informatyvų pristatymą ir leiskite man asmeniškai dar kai ką pastebėti, gal kas ir pagelbės man. Aš, būdamas vėžio pacientas, tikrai labai makabriškai vertinčiau tokią ataskaitą. Kai matai, kokių yra pastangų įmamasi kelių eismo srityje tam, kad sumažintumėm žuvusių skaičių transporto įvykio atveju. Ir, ir čia tikrai visiškai nesibaiminama jokio vargo imtis veiksmų. Tai tiesiog trūksta žodžių dabar pamačius situaciją čia. Daugiau niekur nesakysiu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad palankiai vertiname komisijos pasiūlymą. Aš manau, kad vėliau dar, aišku, turėsime e, progų sugrįžti prie tų diskusijų, kai aptarsime tai su šešėliniais pranešėjais, bet aš norėčiau kelis elementus išskirti. Pirmiausia, tai, kad labai svarbus yra šis modifikavimo darbas, kuris yra pasiūlytas. Antras dalykas, e, tai, kad daug dėmesio yra skiriama. E, teisingai yra sudėlioti akcentai ir siekiai. Ir norėčiau pasakyti, kad matome iš tiesų, kad iš esmės daug kas yra pasikeitę, kalbant apie mokslinius tyrimus vėžio srityje ir um, turime nuolatos atnaujinti atitinkamus teisės aktus. Taip pat labai svarbu, kad komisija parengtų tokį tekstą, kuris būtų, ko galima, efektyvesnis, kalbant apie žmogiškuosius, žmogiškai elementą. Ir taip labai baisu, ponė pirmininkė, kada pinigai nusveria žmogaus gyvybę. Ir nes taip neturėtų būti. Ir taip pat aš manau, kad tos įmonės, kurios yra, dirba šioje srityje, yra pasiekusios daug pažangos, jau supranta, kad kai dirbama ties tokios lygos prevencija, kad ir tos įmonės iš to gauna naudos ir tai skatina jų konkurencingumą. Taip pat labai svarbus ir teisinio saugumo klausimas. Aš kelios, lankiausi keliose įmonėse, kurios dirba su tam tikrais produktais ir matome ir, ir dirba su asbestu, tai iš tiesų mačiau, kokiu tai e, turi padarinių ir, ir taip. Mes matome, čia yra didžiulė konkurencija dėl produktų kokybės, bet taip pat čia, beje, aišku, svarbiausias yra žmogų, žmonių sveikatos klausimas. Dar vienas svarbus elementas tai yra politinio pobūdžio klausimas. Matome dabar, kad kaip Europos piliečiai vertina Europos projektą ir koks realiai yra tas projektas. Nes kalbant apie žmonių gyvybę, sveikatą, čia aš manau, mes turime tikrai sumažinti tą politinį atotrukį tarp žmonių ir politikos, kuri yra e, vykdoma Europos Sąjungoje kad pasiektumėme tą trigubą A socialinėje srityje. Dar vienas dalykas, kurį reikia akcentuoti ir aš labai trumpai uh, E, tai paminėsiu, prevencija saugumo ir sveikatos priežiūros rytyje, aišku, yra svarbiausias elementas, taip pat reikia stebėti ir darbuotojų darbą e, įmonėse ir taip pat labai svarbu stebėti, kaip, kaip gyvena ir kuo gyvena darbuotojai po to, kai jau jie išeina iš savo darbo vietos, kai jie išeina iš darbo. Nes e, dažnai pasigendama tos priežiūros tų darbuotojų jau už darbo vietos ribų. Tai yra irgi labai svarbu. Taip pat labai svarbu atsižvelgti yra nedidelės vidutinės įmonės. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje ne, ne tik tų tokių įmonių darbuotojus, kurie, kurių turi būti, kuriems suteikiama mažesnė apsauga. Labai svarbu, kad smulkios vidinės įmonės turėtų tas pačias priemonės, kad galėtų praktiškai pritaikyti taisyklės. Uh, Dėl to svarbu numatyti priemonės, kurios leistų, padėtų tokioms mažoms nedėlėms įmonėms e, įdėkti tas apsaugos e, sistemas ir priežiūros elementus. Na ir dar vienas dalykas pabaigai. Dėl tam tikrų medžiagų e, labai svarbu e, jas akcentuoti ir aišku kartais labai sudėtinga labai sudėtinga e, pasiekti atitinkamus reikiamus e, kiekius, bet taip, aišku, reikia atsižvelgti ir mokslinius tyrimus, kurie yra atlikti. Ir nuolatos turime galėti vertinti e, situaciją, nes viskas labai greitai keičiasi šioje srityje. Ir mes turime išsaugoti pragmatizmą, nes reikia derinti veiksmus E, bendrai veiksmų turimtis ir darbuotojai, ir įmonių savininkai. Ir aš stengsiuosi kuo galima daugiau bendradarbiauti e, su kitais šiandienės pranešėjais šioje srityje, nes tikrai sieksime kuo galima geresnių rezultatų ir tikimės, kad bus pasiektas e, konsensusas. Aš nekalbu apie minimalų konsensusą, aš tikrai čia turėčiau omenyje stiprų, tvirtą konsensusą, kuris leistų pasiekti pragmatiškų sprendimų, kuriuos būtų įmanoma realiai, realiai pritaikyti. Dėkuoju. E Ačiū. AKR frakcijos vardu, pana McIntyre. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, žinoma, sveikatos apsauga yra svarbiausias dalykas, tai yra visuomenės, verslo, žmonių e, labui ir visų mūsų labui ir labai džiugu, kad ir socialiniai partneriai pasisako už tai. Aš manau, kad tai tikrai mums leidžia pozityviai pradėti darbą ir aš labai pritariu tam, kad būtų kancerogenų nu, sąrašas pakoreguotas, sąrašas traktos į 2004 metų direktyvą. Aš esu įsitikinusi, kad procesas turi būti grindžiamas tvariais ir patikimais moksliniais rezultatais. Mums reikia naujausių duomenų, mums reikia geriausių techninių, ekonominių argumentų. Reikia atsižvelgti į tuos vertinimus, kuriuos gauname. Ir skaitmeniniai tikslai, tokie vienašališki skaitmeniniai tikslai, jų turėtumėme vengti ir turime labai būti atsargus, kad mūsų darbas net neštų pašalinių padarinių. Ir e, esu sunerimusi daugiau dėl paties metodo ir kaip mes pasiekėme tų ribinių verčių, ribinės vertes. Aišku, tos ribinės vertės yra būtinos, tam aš pritariu. Tačiau kaip jos yra paskaičiuojamos, pati procedūra panašu, kad yra tokia, kad yra du atskiri pasiūlymai, kuriuos skiria tik keli mėnesiai ir tai atitinka ir OŠA atliekamą peržiūrą. Ir kažin, ar tai yra pats veiksmingiausias būdas e, dirbti ir priminėti ir kurti tuos teisės aktus. Ir dar vienas dalykas, kuris man mane neramina yra štai koks. Aš žinau, kad nesu techninė ekspertė, aš nenoriu netgi apsimetinėti ją. Ir tas pasakytina matyt apie daugelį narių. Mes nesame mokslininkai, technikai, mes čia atstovaujame rinkėjams. Ir toks yra mūsų darbas. Tai aš norėčiau, kad mes e, pamastytumėme apie tai, kaip pasiekti tokios pozicijos, kur būtų galima pasakyti, kad štai tokios yra gairės, Štai to mes manome reiktų siekti, kad būtų užtikrinama darbuotojų apsauga, visuomenės apsauga apskritai, bet mes žinome, kad e, mokslinės žinios, žinios keičiasi ir yra plėtojamos nuolatos. Tai aš norėčiau, kad mes bent jau pasvarstytumėme apie galimybę uh, sukurti kriterijus, bet lai techniniai komitetai ir komisija jau kalbėjo detaliau apie tai, kaip tie pasiūlymai yra teikiami, kad būtent tai, tą darbą atliktų mokslininkai. Ar yra kokiu tai būdu, kaip tas specifines vertes būtų galima nustatyti techniniuose komitetuose? Būtent kai pasikeičia mokslinės žinios, pasikeistų ir tos vertės ir nereikėtų įsukti viso to teisėkuros pežiūros rato. Ar būtų įmanoma kurti teisės aktus taip, kad keičiantis mūsų žinioms, atsirandant naujo, naujos informacijos, nereiktų mums čia elgtis ir apsimetinėti na, ekspertais ir keisti teisės aktus, keičiantis žinioms. Aš nežinau, ar tą padaryti yra įmanoma, bet man atrodo, kad tikrai būtų naudinga pasigilinti. Ar tas būtų įmanoma? Taip pat kiti aspektai, kai yra minima ryč direktyva, tai aš iškart sunerimstu. Ne dėl to, kad teisės aktai toje, toje srityje yra nesvarbus, bet aš žinau, kad kai buvo peržiūrima dešimt labiausiai sudėtingų ir kliudančių darbą MVI teisės aktų. REACH direktyva buvo sąrašo pradžioje. Tai vėlgi Čia labai svarbu, kad bet kokie teisės aktai būtų aiškiai suprantami, jų būtų lengva laikytis, ypač turiuomenės smulkės vidutinės įmonės. Na ir daugelį tų problemų galima išspręsti, suprantant, kad reikia įvertinti riziką, kad mes negalime visiškai užkirsti kelio rizikai, mes švelniname riziką ir jūs girdėjote mane nekartą tai sakant šiame komitete yra pavojinga pereiti per gatvę, bet ne, mes ne, nedraudžiame žmonėms eiti per gatvę. Tiesiog sakome, kad reikia suprasti, kad tai yra susijęs su tam tikra rizika ir kad reikia kelis kartus pažiūrėti į abi pusės ir neiti per gatvę šalia automobilio, už automobilio. Reikia žmonėms sumažinti riziką, kad jie jaustųsi saugus. Ir daugelį mūsų teisės aktų matome, kad yra tokių teisės aktų, kurio eliminuojama, bandoma eliminuoti visišką riziką, bet tikrai to padaryti neįmanoma gyvenant mūsų planetoje, taigi mes turime realistiškai užsibriežti tikslus. Ir švietimo sritis, aišku, čia yra labai svarbi. Taigi aš labai džiaugiuosi galėdama pritarti priedų, šių teisės aktos priedų peržiūrai. Uh, Ir aš mažiau pasisakyčiau už direktyvos straipsnių keitimą, bet tikrai labai laukiu tolesnio darbo su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais per atinančias savaitės. Die... Ačiū. Alde frakcijos vardu kalbės Renate Weber. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą šios dienos. Ir dar prateščiau ponios McIntyre mintį. Kaip reglamentuoti, sutvarkyti viską vadovaujantis to geresnio reglamentavimo principais, kokius kad dabar taikome Europos Sąjungoje. Nes vos leidusis labiau į detalės, į smulkmenas. Nesant ekspertais tos ryties visada iškyla grėsmė nukrypti kažkur visai ne ten ir reikės tarsi iš naujo vėl viską peržiūrinėti vėliau. Ir iš komisijos pristatymo buvo matyti kai kurių lentelių, kad daug valstybių narių mm, praktiškai e, netaiko tų taisyklių, tad ir darybos taryboje bus e, ganėtinai sudėtingos. Man atrodo, sutarėm tai dėl vieno vienareikšmiškai, kad darbuotojų sveikata yra labai svarbus dalykas ir turime daryti viską, kas tik įmanoma, kad išsaugotume darbuotojų sveikatą, kad e, užkirstumėm kelią tam tikroms lygoms, profesinėms lygoms būtent. Ir, ir pakeitimai, kuriuos norime padaryti, turėtų būti orientuoti į tai, kad e, bus tinkamai taikomas gydimas, kad nauji vaistai pasirodantis rinkoje bus saugus ir taip toliau. Bet aišku, reikia įvertinti ir prevencijos kaštus ir išsirinkti patį geriausią prevencijos būdą. Man regis, pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms įmonėms našta iki šiol tenkanti buvo gerokai per didelė ir tokius veiksnius visus reikės apsvarstyti, kai vyks e, direktyvos peržiūra. Aš su nekantrumu laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais per atimiausias savaitės tikrai ir tikiuosi gerą rezultatą. Dabar Guengel turėjo kalbėti atstovas Patrikas Liujerik neatvyko, tik tai žaliųjų karimos dėlį irgi nematau. Tada FDD frakcija Laurandžėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti temą labai technišką ir dėl to iš būtent tokios perspektyvose reikėtų ir vertinti, kiek įmanoma. Kiekvienais metais, kai pasisuka kalba apie darbuotojų saugą ir sveikatą, reikia būti budriems ir neleisti, kad būtų standartų kartelė nuleista žemiau deramo lygio ir džiugu, kad e, šio klausimo imasi atitinkamos tarnybos. Be abejo, sveikata yra ne, neįkainojamas turtas ir todėl ir kalbant apie prevenciją, keistai skamba kaš, mėginimas įvertinti kaštus, čia tiesiog neįmanoma to padaryti kiekybiškai, niekaip išmatuoti. Jokia kaina negali mums pasirodyti per didelė tokiu atveju, kai kalbame apie žmonių gyvybės. Taigi tikrai tokie skaičiavimai, tokios lentelės atrodo gan keistai. Makabriški skaičiai iš ties. kai yra pasakoma, jog e, iki 2069 metų apie 100 tūkstančių gyvybių galėtų kainuoti šis ar kitas būdas. Tikrai negalime to džiaugtis. Pagalvokime apie tuos, kurie jau yra susirgę, todėl kad dirba su kancerogeninėmis medžiagomis arba kad patyrė darbo metu mm, kokią nors traumą, buvo koks nelaimingas atsitikimas, per ateinančius metus, matyt, ir toliau fiksuosime dėl asbesto susirgusių žmonių skaičių. Asbestas jau nebenaudojamas kurį laiką, bet nežiūrint to ir toliau sargamumas dėl to, kad ta medžiaga anksčiau buvo naudota, egzistuoja ir tas pats pasakyti nėra apie šią direktyvą ir jos peržiūrą, juk bus ir naujų veikliųjų medžiagų, kurių poveikis žmogaus veikatai dar nėra iki galo ištirtas, pavyzdžiui, naujųjų technologijų srityje. Nėra aišku dar, kokį poveikį žmogaus veikatai turės kai kurios naujos atsirandančios veikliosios medžiagos. Todėl pastangos ir, ir ištekliai skiriami šiai sričiai turėtų būti adekvatus ir čia negalime baimintis per nelik didelių kaštų kokiu nors. Uh, Ačiū. Dabar tolesnė mūsų diskusija. Du ar trys norintys pasisakyti. Turiu pasakyti ir save patį įrašiau į tą sąrašą. Ir iš karto užsiminsiu apie tai, kas man rūpi. Pone Weber ir pone Mekinta kalbėjo panašiai. Tai yra, kaip aktualizuoti sąrašą tų vėžį sukeliančių medžiagų Juk tai yra pati esmių esmė. Čia nėra taip, kaip kokia dopingo agentūra sporto srityje, kai paėmė mėginius ir žinai, kas vartojo dopingą 2016 metų olimpiados metu. Mes turime elgtis čia visai kitaip. Negalime sau leisti po 12 metų, pažiūrėjimti ir vertinti, tai kas čia buvo tos vėžį sukeliančios medžiagos, kurie čia tie kancerogenai. Kitas dalykas po mano asmeniško pobūdžio prieš tai paleistos tokios pastabos dar turiu papildyti. Ar kaštų naudos analizėje mėginote įvertinti, kokį poveikį sveikatai tai turės. Juk tai sunku labai nustatyti. Nėra taip, kad susirgi vėžiu ir, ir, ir staiga uh, krenti vietoje ir, ir, ir numiršti. Juk gali metų metus tęstis uh, lyga. Ir ponia Mekinta, šviesti viešuomenę taip yra gerai, bet mažose ir vidutinėse įmonėse neretai yra taip, kad darbuotojai net nežino, su kokiamis medžiagomis darbę susiduria. Ir, ir ne visi tikrai žino, su kokiamis medžiagomis susiduria perdirbdami ar, ar toliau dirbdami su kažkokiu produktu, tai, tai čia ne tas pats, kaip lyginti situaciją su mėginimu pereiti gatvę netinkamu laiku, netinkamoje vietoje. Taigi toliau diskusija. Ponas Žaušpach. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad jau nebėra prasmės ir toliau kalbėti apie svarbą šios temos, tą jau kolegos puikiai padarė. Bet aš norėčiau ir komisijos darbą pasveikinti. Pagaliau reikia pasakyti, nes e, ne vienerius metus užtruko. Ji kol pademonstravo ryštą, ar bent šiek tiek daugiau jo ir pateikė mums šitą. Tomai, tu užsiminiai trumpai apie tą prevencijos principą. mes remiamės skaičiais ir faktais čia. Žinau, be kita ko, kad ir tarybai šitą rūpi, kad valstybės narės nori toliau gilintis į tai ir, ir, ir taikyti prevencijos principą, plėtoti jį. Ir, ir dėl to ir mano klausimas komisijai, kaip dirbdami traktavote šį principą. Ačiū. Kaip tik ką tik sužinau, kad pranešėja ENF šiam pranešimui paskirta yra ponė Žiūrien Melen. Tai dar kartą atkreipsiu dėmesį į tai, kad praneštumėte mums laiku, kas esate pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, kas kalbėsite. Ir padarykite tai laiku, kitaip e, darbas nevyksta. Pone Mena, prašau. Ačiū. Ačiū iš jūsų supratimą, pirinkė. Šis dokumentas yra didžiulis iššūkis, nes yra įvairių charakteristikų. Pirmiausia, tai yra pasyvus, pasyvi rizika, Tai yra susijęs su pramonės plėtojimus pastaraisiais e, metais. Nebuvo imtasi priemonių. Vis tiek mes ne, žinome, e, kokia problematika, tačiau vėluojam priimti sprendimus. Ir kiekviena įmonė vis tiek turi saugoti savo darbuotojus. Tai, kad e, kancerogenų poveikis žinomas daug metų. Prevencinė politika turėjo būti pradėta taikyti daug anksčiau. Ir tai yra svarbu. Taip pat reikia pasakyti, kad bent jau Prancūzijoje, nežinau apie kitas šalis, pradedama, profesinių lygų komisija atsižvelgia įvairius e, veiksnius, ypač, pavyzdžiui, suvirinimo srityje. Žmonės susiduria su toksinėmis medžiagomis, kurių yra ne viena. Tačiau e, yra nemažai atvejų, kuomet e, paliečiamos ir darbuotojų šeimų, paliečiami darbuotojų šeimų nariai. Aišku, įmonės priešinasi prevencinių priemonių įgyvendinimu ir čia buvo minima, kad e, e, čia buvo kalbama apie mažas radinės įmonės, kuriams mano, kad joms kyla grėsmė bankrutuoti, jeigu mums reikės įgyvendinti per daug sudėtingas taisyklės. Toliau yra klausimas dėl aplinkos. Prieš 10-15 metų praėjus po įmonės uždarimo gali išlikti poveikis aplinkai uždarius plieno, pavyzdžiui, gamyklą Marselėje praėjus 20 metų kai kurių gyventojų patiriamas poveikis yra vis tiek didelis. REACH direktyva buvo minėta, jos įgyvendinimas kartais vėluoja, ir direktyvos keitimas e, mums yra svarbus ir mes norime čia dirbti. E, čia buvo pristatyti pasiūlymai. Manau, kad bus tam tikrų nusivylimų dėl tų ribinių verčių, kurios buvo pasiūlytos. Tačiau iš esmės turime imtis šio klausimo tačiau svarbiausia turi suvaidinti savo vaidmenį valstybės narės. Jeigu reikia priminėti teisės aktus, kodėlgi ne. Tačiau nereikėtų visko vėlinti ir vėlinti, nes tai niekaip nepadės nei darbuotojams, nei e, jų šeimoms. Ačiū už dėmesį. Labai ačiū. Buvo užduota įvairiausių klausimų komisijai, dabar prašom. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems parlamento nariams už, už labai žalgius teiginius, pareiškimus. Daug jų tokių panašių iškyla šiame procese ir jie atspindi tas sudėtingas diskusijas ir vertinimus, kuriais remiasi šis pasiūlymas. Pirmiausia, manau, kad svarbiausia pabrėžti, pirmiausia, kad pasiūlymas yra tik tai maža dalis plačioje, plačiame, plačioje saugos ir saugumo darbe dėlionėje. Tai svarbus indėlis į bendrą prevencijos schemą, kuri buvo minėta jau keletą kartų. Iš karto po to, kai pasiūlymas buvo patvirtintas, pirinkauti Olandiją, imasi iniciatyvos pasirašyti įsipareigojimo dokumentą siekti darbo prevencijos rytyje kartu su Bilbao komisija, komisija socialiniais partneriais, tam, kad būtų užtikrinta, jog e, iš tikrųjų pasikeistų kultūras šioje srityje. Nes kaip pirmininkas sakė ir kiti nariai, problema ne tik verčių nustatymas, tai yra bendros, bendras darbo kultūros, e, darbdavių elgesio kultūros keitimas. Bilbao agentūra yra paskelbus ne vieną gairą. Taip pat turime inspektavimo komitetą, kuris yra parengęs vairias svarbias gairias, skelbiamas internete, kur padedama įgyvendinti tai praktikoje. Turiu atsiprašyti, kad to nepaminėjau, tačiau turėjau kalbėti apie konkretų šį pasiūlymą. Visą tai yra visgi didesnės sistemos skirtos prevencijai ir atsargumui darbe dalis. Aš e, pasižymėjau jūsų paminėtą aspektą dėl gyvybės kaštų aspekto. Mano kolegams tai buvo labai svarbu rengiant šį pasiūlymą, nes mums tai nepatiko iš tikrųjų, aišku, aiškiai sakant. Aš nemanau, kad galima kaip nors kitaip pateikti mūsų teisinius prievolės per e, poveikio vertinimą ar panašiai, o Jeigu būtų koks nors kitoks kelias įmanomas, mes jį panaudotume. Tačiau manau, kad turime remtis tokiamis prielaidomis ir e, vertinimais. Deja, nors mums tai ir nepatinka, kito kelio nėra. Toliau dėl MVI. Turime atminti, kad 25 procentai bendrovių yra MVI. Daugelis svarstymų šiuose vertinimuose atsižvelgia į tai. Mums netrodė būtina e, skirtus atskirus skyrius MVI, nes daugelius problemų, pavyzdžiui, silicis, kristalinis silicis, jo oksidai, yra susijęs daugiausios MVI. Aš galiu ir e, pateikti pavyzdžių ir detaliau diskutuoti apie tai, tačiau turiu Jūs patikinti, kad tyrimai, socialinių partnerių darbas, mūsų darbas atidžiai vertino tai e, per MVI e, požiūrio tašką. Taip, e, išlaidos sveikatos priežai. Ne tik mirties kaštai, bet ir kaštai sveikatos priežiūrai čia buvo įtraukti, kalbant apie toliausnius pasiūlymus ir veikimą. Kaip sakiau iš pat pradžių, yra kitų medžiagų, kurios yra vertinamos ir komisija įsipareigojo pateikti kitą pasiūlymą šių metų pabaigoje, kuris būtų pagristas kitų 12 medžiagų poveikio vertinimu. Tos medžiagos e, reiškia, kad tai jeigu mes lauktume jų rezultatų, mes dėlstume teikdami šį pasiūlymą. Ir todėl komisijos narė Tysen jau gegužės mėnesį mm, nusprendė teikti šį pasiūlymą. Ir nors tai ir atrodo kaip atskiri pasiūlymai, kiekvienas, kiekvienam pasiūlymui atskirai reikia gyvenimo. Galėtume laukti amžinai, jeigu lauksime visų medžiagų įvertinimų. Ir mes ketiname po, po tų 12 medžiagų pateikimo gruožio mėnesį, mes ir ateityje teiksime kitų pasiūlymų. Todėl Labai svarbu sukurti tą pozityvų uh, judėjimą, kad pasiūlymai veiktų. Ir, kaip sakiau, yra ir kitų medžiagų, kurias reikia vertinti. Ir aš mielai pateiksiu Jums tas e, informacija apie tas 12 medžiagų, kuriuos mes šiuo metu tyriame e, ir rengdami pasiūlymą gruodžio mėnesiui. Toliau peržiūros klausimas, aš visiškai suprantu, bet komisarė nenorėjo laukti, ji mano, kad šis dalykas yra prioritetas. Ši direktyva iš tikrųjų buvo labai mažai kritikuojama, yra labai gerai veikianti direktyva ir laikantis atsarumo principo tai mes čia jo netaikome, nes mes puikiai žinome, kokios yra vertės ir kokios yra pavojai. Pačioje direktyvoje visgi yra nuolatinė prievalė, kai tik įmanoma, panaikinti pavojų, šalinti pavojų. Kadangi direktyva buvo plačiai remiama, komisijos nariai atrodo, kad turime peržiūrėti palaipsniui šios priedus. Aš suprantu, kad yra, kad lygiai vyksta įvairūs dalykai, tačiau vėlgi prioritetas buvo didinti apsaugą nuo kancerogenų. Man atrodo, kad atsakiau į e, daugumą techninių klausimų, tačiau priminkite, jeigu kažką praleidau, ačiū pirmininkė. Dankeschön. Dann ist die. Ačiū. Paskutinė kalbėtoja bus pranešėja bent jau preliminariai. Ačiū labai trumpai. Diskusijos buvo labai įdomios ir pas mus visuomet šiame komitete diskusijos būna įdomios, bet šį kartą tapo akivaizdu, kad beveik visi turime kokių tai asmeninių patirčių su vėžiu. Arba esame turėję vėžio uh, vėžį arba turime giminių, draugų, kurie šią lygą sirgo ar buvo gydomi nuo šios lygos. Ar siekė įveikti vėžį ir panašiai, taigi visi esame kažkaip susiję su tuo vėžiu. Ir man atrodo, tai yra viena priežasčių, kodėl taip įsitraukėme į uh, į šį darbą ir tikrai norime pasinaudoti žiniomis, patirtimi ir tuo susidomėjimu kova su vėžiu. Gerai prasme, aš nemanau, kad mes išspręsime šią problemą atlikę tą darbą, kurį dabar pradėjome, bet manau, kad svarbu mums pamatyti esminės problemas, klausimus, kuriuos turime spręsti šiame komitete. Būtent, kad yra įvairių pozicijų susijusių su tuo, kaip kovoti su vėžiu. Jeigu esi iš gerai išsivyšusios turtingos Europos dalies ar esi iš tos Europos dalies, kur reikia kovoti už daugelį kitų dalykų. Tai yra toks išlikimo, išlikimo tokia kova. Ir mes turime tai turėti omenyje, nes tai aišku nereiškia, kad nekovosime su, su šia lyga ir ne, kad nesieksime gero pranešimo rezultato, bet mes turime kalbėti su nariais ir šalimis, kur nėra, kur nėra kova su vėžiu laikoma svarbiu klausimu, nėra pakankamai uh, tuo, tas daroma. Ir čia, pažiūrėjau, problemų dėl to kyla ir pačioje taryboje, nes tose diskusijose mes turime laimėti, nes taip, tik taip mes galėsime parengti tikrai ambicingą reglamentą, kalbant apie sveikatą ir saugą darbo vietoje, užkertant kelią vėžiui. Dar norėčiau pridurti šį beitą poniai McIntyre. Taip, yra čia tam tikras konfliktas ir viskas, aišku, priklauso nuo to, ar esi didelė įmonė ar maža įmonė, kaip tu nori tokie, tokiu atveju kovoti su vėžiu. Taigi turime būti labai išvalgus ir nesisakyti kovo su vėžiu. Netgi mažos įmonės turi siekti ambicingų tikslų šioje srityje. Ir jeigu geras, naudingas, tarkim, įmonės, mažos įmonės darbuotojas yra prarandamas dėl to, kad tas asmuo susirga, turi gydytis ar netgi miršta, tai irgi susijęs su dideliais kaštais mažai įmoniai, nes dar reikia vėl pradėti iš naujo, reikia ieškoti naujo žmogaus, kuris užimtų to darbuotojo vietą. Taigi negalime kalbėti apie pinigus ir, ir didelius kaštus susijusius su kova su vėžiu, kad tai tarsi yra per brangu, mes turime kartu siekti, kad tikrai 75 procentai mūsų tikrai įsitrauktų ir visi mes esame kažkaip vienaip ar kitaip susijęs su šia lyga. Taigi, kad tos 22 valstybės narės kurioms kyla problemų, kurių teisės aktai nėra pakankamai ambicingi, mes turime kažkaip su jomis kalbėtis ir įtikinti jas, kad gautumėme paramą jų ir kad tikrai mūsų teisės aktai būtų ambicingi. Ir aišku, mes kovojame su, kartu su mažomis įmonėmis, kad jos irgi būtų saugios jausdamosi taip, jausdamosi taip, taip pat labai ambicingos. Nemanau, kad čia kils kokių tai problemų, bet yra už šio pastato ribų tokių, kurie, su kuriais reiks labai artimai pasikalbėti. Ir aš laukiu e, to tolesnio darbo, bendro darbo su Inta komitetu ir taip pat šešėliniais pranešėjais. Ačiū už diskusijas. Dankeschön, Marita. Das war... Ačiū, Marita. Taigi, preliminariai paskutinis žodis diskusijoje, bet mūsų laukia dar ilgas darbas. Spalio 12-13 dienomis keisimės nuomonėmis su suinteresuotaisiais subjektais. Vyks klausimas. Tada lapkričio 29 dieną dar aptarinėsime tą pačią temą. Ir 2017 metų vasarį. Diena tik konkretai dar nenumatyta, vyks balsavimas komitete. Ir dabar jau baigėme pirmąją posėdžio dalį, skelbėme pietų pertrauką visiems pranešėjams ir posėdžio dalyviams. Dėkojame, pasimatysime trečią valandą po pietų skanaus.